Aš norėčiau Jums pranešti tai, ką Jūs jau ir taip žinote. Su Prancūzijos užsienio reikalų ministru Laurent Fabius susitikimas turės būti atidėtas ar atšauktas. Jis norėjo atvažiuoti, tačiau, kaip žinia, oras nekoks ir traukinių eismas tarp Paryžiaus ir Briuselio. E, akivaizdžiai užfiksuotas. Tačiau rytoj po pietų 15 val. diskusija E, dėl Turkijos su ponu Salafrankeka e, e, dėl biudžeto įgyvenimo patvirtinimo bus atidėtas ir vietoj to mes išklausysime vyriausios įgaliotinės Ešner ir komisijos nario Fiulė pristatymą apie Magreb šalis išklausysime. Taigi rytoj 15 valandą. E, bendra diskusija dėl padėties e, Malija. 24 dieną vyks nuo 9.30 iki 11.30. Toliau diskutuosime apie, mūsų, apie padėtį Malį, Europos e, Sąjungos mokymo misiją su Nikola Veskot, kuris yra Afrikos valdymo direktorius ir su ponu Stevensonu taip pat susitiksime. Uh 31 sausio nuo 10.30 iki 11.30 mūsų komitetas susitiks su Somalio prezidentu ponu Hansan Šeik Mahmud. Pasikeisime nuomonėmis. Vasario 6 dieną Strasbūrė e, nuo 14 iki 15 valandos. Mes susitiksime su Lucinda Kraiton, Airijos užsienio reikalų ministre, ir kalbėsime apie užsienio reikalų ministrų tarybos išvadas. Ministrų taryba įvyks sausio 31 dieną. Kaip matote, mes turime patvirtinti visą eilę posėdžių protokolų, pradedant Liepą, baigiant e, spaliu. Jeigu niekas neprieštarauja, mes sakysime, kad jie patvirtinti. O dabar pereiname prie pirmojo mūsų šiandienos darbo e, punkto. E, ES e, ir Ukrainos susitarimas dėl vizų išdavimo tvarkos supaprastinimo. Kadangi Pavelas Kovalas, kuris yra iš nuomonės referentas, sutinka su šiuo pakeistuoju susitarimu, bet pats negalėjo atvykti į šiandienos mūsų posėdį, e, tai suteiksiu žodį ponui Čarzui Tenokui, kuris yra mūsų frakcijos koordinatorius. Ačiū, ponė pirmininkė. Labai atsiprašau. Pavilas šiandien e, negalėjo atvykti ir aš, nepaisant oro starvėlavimo ir prasto oro šiaurės Prancūzijoje, atvykau. E, šis klausimas yra susijęs su Šengeno zona. Mano šalis nepriklauso Šengeno zonai, todėl aš jaučiuosi šiek tiek nejaukiai. Bet savo frakcijos vardu ir aš asmeniškai uh, E, galiu pasakyti, kad šį susitarimą remiame, nes manome, kad tai yra nedidelis žingsnelis link e, bevizio režimo tarp Ukrainos ir ES sukūrimo. Tai yra e, e, malonė, kurią Ukraina suteikė visiems su ES piliečiams ir Schengeno zonoms nariams ir ne Schengeno zonos nariams, daugiau negu dešimt metų taip yra, bet mes vis dar deramės dėl visiško vizų panaikinimo mechanizmo iš Ukrain, e, ukrainiečiams E, taigi būtų toks e, susitarimas, e, numatant tam tikrus apribojimus tik kai kuriems į Šengeno zoną norintiems atvykti ukrainiečiams. Trečiame puslapyje yra pateiktas pagrindimas, iš esmės pakeitimų nėra, o nuomonė remia Libe komiteto poziciją. E, sakome, kad galima eiti į priekį ir sutikti su šiuo susitarimu. Kiek aš suprantu, kiek aš suprantu Europos parlamentas pagal naujai jam sudėtus įgaliojimus jis turi suteikti pritarimą. Čia kalbam apie tokius dalykus, kaip asmenų, kurie galėtų pasinaudoti vienerių ar penkerių metų daugkartinių vizų, uh, mechanizmų sąrašą. Į jį galėtume įtraukti pilietinės visuomenės narius, žmonės, kurie atvyksta į valstybės narės mokymuose tikslams, priekybos tikslams, kurie dalyvauja e, tarptautinėse bendradarbiavimo programuose, studentams, e, e mokslininkams, religinių bendruomenių atstovams ir žmonėms dalyvaujantiems ES teritorijų organizuojamose konferencijose ir seminaruose, taip pat žmonėms, kuriems dėl medicinių priežasčių būtina reguliariai atvykti į ES bei jas lydintiems asmenėms. Taigi, tai yra nedidelis e, e, ženklas pagerinant e, teisingą kryptimį. Ir, ponia pirmininkė, aš tikiuosi, kad tas pasiūlymas bus patvirtintas be didelio pasipriešinimo iš mūsų komiteto narių pusės. Ačiū. Much, Mrs. Labai ačiū, ponia Brisagič. Thank you, Chair. Um... Ačiū, pirmininkė. Mūsų šešėlinis e, pranešėjas Protasevičius neatvyko šiandien į posėdį lygiai dėl tų pačių priežasčių kaip visi kiti. Ir aš e, vietoj jo paaiškinsiu, kaip jis, e, kaip EPP šešėlinis pranešėjas svarsto. Ponas Protas, Protasevičius taip pat yra um, grupės atsakingos už rytinės kaiminės valstybės vicepirmininkis. Jis mano, kad yra labai svarbu stiprinti santykius tarp pavienių asmenų. Todėl e, vizų supaprastinimas būtų labai svarbi priemonė propaguojant ES vertybės už ES ribų. Mes manome, kad šie pasikeitimai, pakeitimai yra reikalingi tam, kad būtų pagerintas dabartinis ES ir Ukrainos sustarimas dėl vizų išdavimo tvarkos Ir mes galėtume taip pat atsikratyti dabar susidariusių problemų ir kliūčių, kurios iškyla studentams, e, mokslininkams, pilietinės visuomenės atstovams ir panašiai. ES visuomet rėmė pilietinės visuomenės aktyvumą kaiminėse valstybėse, todėl šis susitarimas visiškai atitinka ES ankstesnę politiką ir bendrai politiką rytų kaiminystės atžvilgių. Balsavimas bus paprastas, Europos liaudės partija balsus už. Ačiū, Ačiū turiu panašyvėts. Dziękuję bardzo. E, oczywiście e, sprawa jest e, mało. Labai ačiū. Šis e, susitarimas yra neprieštaringas, šis klausimas yra nekontroversiškas, yra pasiektas susitarimas susiformavęs bendradarbiavimo su Ukraina dvasioje. Per rytų kaiminystės aukščiausio lygio susitikimą Ukrainos atvejis baigiamame dokumente buvo paminėtas kaip pavyzdinis. Žinoma, kai kalbame apie vizų supaprastinimą, kaip sakė jau ponas Tenukas pagrįstai, e, tai reikštų nedidelį žingsnelį teisingą kryptimi. Tačiau tai būtų žingsnis, kuris labai pozityviai būtų įvertintas Ukrainos visuomenėje. Mes turime nepamiršti, kad Europos Sąjunga yra suinteresuota um, suteikti gerų signalų proeuropietiškoms Ukrainos jėgoms iš ES pusės. Jie turi jaustis patikinti, kad ES nuo jų nenusisuks. Be to, dar reikės pasirašyti asociacijos sutartį ir ją ratifikuoti. Tačiau dabar visų klausimas yra nevaprastai svarbus, kadangi jis yra labai apčiuopiamas, o rezultatas būtų e, labai teigiamas. Mes labai džiaugiamės e, pasirašytų parengtų susitarimų ir žinome, kad bus norinčiųjų papriekaištauti Ukrainai dėl to, kad ji labai lietai e, daro pažangą žmogaus teisų klausimu. Aš manau, kad mes tą kritiką galėtume sušvelninti, nes e, vizų supaprastinimas e, būtų orientuotas į labai aiškiai apibrieštas visuomenės grupės. Be abejo, Europos parlamentas turi delegaciją santykiams su Ukraina ir mes vizų klausimą ir statistiką įvertinome. Vis dar išlieka labai daug netitikimų tarp valstybių narių. Kai kurios valstybės narės e, labai nenoriai išduoda vizas Kartais ukrainiečiai turi laukti ilgose, e, negarbingose eilėse, kad gautų vizą. Gana kei, šiek tiek keista, kad kai kurios valstybės išduoda milijoną vizų, o kitos nieko neduoda. Bet be abejo, bendrai sutarimas mus tenkina. Please. Dėkuoju, pane Neits. Pone pirmininkė, čia mes kol kas tik keli pasisakėme, nes kiti susilaikė dėl prastų oro sąlygų. Aš nesu didelė žinovė šiais klausimais, tačiau savo frakcijos ir delegacijos vardu aš norėčiau pasakyti, kad mes pritarėme pasiūlymui ir mes palaikysime šį pasiūlymą. Ačiū. Dėkoju. Dabar suteiksiu žodį komisijos atstovui, ponui Didrik Parman arba Gabriela Schmidt, vidaus reikalų generalinis direktoratas. Ar norėtumėte pasisakyti, prašom. Yes, thank you. Uh, good afternoon. Ačiū, laba diena. Aš esu Didrik Palman, vizų politikos skyriaus direktoriaus pavaduotojas. Mm -hmm Aš galiu tik pritarti gerbėmiesiams parlamentarams, kurie ką tik pasisakė. Tai yra palankus susitarimas Ukrainos gyventojams. Šiuo susitarimu siekiama sudaryti geresnės sąlygas kai kurioms gyventojų kategorijoms, įskaitant pilietinių, pilietinės visuomenės organizacijoms, jaunimui, žurnalistams, taip pat ir kitiems žmonėms, kuriems būtų naudinga lengviau gauti vizas. Mes manome, kad šis sustarimas eina tinkama linkme ir aš norėčiau tik priminti, kad nuo 2008 metų sausio pirmos dienos galioja vizų režimo supaprastinimo sutartis, o šis sustarimas tik pakeičia dabar galiojantį susitarimą. Aš džiaugiuosi pranešėjo parengtų pranešimų, taip pat komiteto nuomonę, nors pranešėjas ir nedalyvauja šios dienos posėdėje, mes tikimės, kad ratifikavimo procesas baigsis greitai, bent jau ES pusėje. Ir aš manau, kad Libė komitetas taip pat atitinkamai įsitrauks į šį procesą. Ačiū, dabar ponas Kirilo. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš manau, kad toks papildomas vizų režimo supaprastinimas, kuriam pritarė dauguma kolegų, yra tinkamas signalas Ukrainai, ypač kalbant apie Ukrainos gyventojus. Tai yra ypač svarbu Ukrainos jaunimui, studentams, veikliems gyventojams, nevyriausybinėms organizacijoms ir taip toliau. Laikas dabar yra tinkamas, be jokios abejonės yra problemų, kurias būtina spręsti. Išlieka politinių problemų, tačiau signalas yra deramas, tinkamas ir jis papildomai motivuotų Ukrainos gyventojus siekti jiems priklausančių teisių, siekti geresnės visuomenės, siekti šalies plėtros. Tai taip pat pasiūs signalą, kad ES yra pasirengusi sutvirtinti ir suintensyvinti bendradarbiavimo procesą ir Ukrainos integracijos procesą. Taigi politinis signalas yra tinkamas ir mes turėtume visi jam pritarti. Ačiū. Okay, thank you very much. Dėkoju. Aš noriu pasakyti, kad dėl šio pranešimo balsuosime rytoj. Jokių pakeitimų nėra pateikta, o dabar pereikime prie kito darbo atvarkės klausimų. Tai yra Juotkalnijos pažangos ataskaita. Jau antrą kartą svarstysime pranešimo projektą. 92 pakeitimai, 8 kompromisiniai pakeitimai. Aš norėčiau suteikti žodį ponui Tanakui. Ačiū, ponė pirmininkė. Kai aš pirmą kartą pristačiau šį dokumentą, aš kalbėjau 4-5 minutės, aš nenorėčiau dabar kartoti to, ką jau pasakiau. Tiesiog labai trumpai pasakysiu, kad Jotkalnie yra gera žinia, maža šalis, maža graži šalis, jie nekenčia nuo svarbių e, problemų, su kuriamis susitarė kitos jos kaiminės vakarų Balkanų regione. Tai yra kompaktiška, maža šalis, pasienio konfliktų e, ji turi nedaug, gyventojų skaičius yra stabilus, makroekonominiai skaičiai, makroekonominė situacija yra tinkama, gera. E, Jotkalnyje yra aktyvi regione, stengdamas išspręsti problemas e, tarp kaiminių valstybių, tai yra ta šalis, kuri nuo birželio mėnesio turi teisę pradėti dėrybą su ES, dabar ji yra šalis kandidatė, taip pat kaip ir Serbija, kuri yra šalis kandidatė. Deja, Makedonija kol kas dėrybų negali dėl to, kad viena mūsų valstybė narių blokuoja tokį procesą, nors Serbija taip pat yra šalis kandidatė. Taigi ši šalis pradės dėrybas, visiškai neseniai pasikeitė šalyje vyriausybė ministras pirmininkas. E, nežinau, ar jau pasitraukė iš koridorių, kadangi yra partijos vadovas, e, buvęs lyderis, ponas Luksik dabar tapo užsienio reikalų ministru. Jis sukūrė patyrusią komandą, prieš porą savaičių dalyvau renginyje Londone, kur buvęs Juotkalnijos ambasadorius ES tapo pagrindiniu vyriausiųjų dėrybininku Aleksandra Pejovič. Taigi jų komanda yra patyrusi ir jie dėmesį nori sutelkti į 23 skyrių, kuris yra skirtas pagrindiniams teisėms ir teismų sistemai ir 24 klausimui vidaus reikalams. Tai yra valstybėms narėms didžiausią susirūpinimą keliančios sritys. Svarbiausiams yra kova su korupcija, kova su organizuoto nusikalstamumu, taip pat ir skaidrumas bei teisingi teismai, bei kiti klausimai susijęs su mažumų teisėmis. Taigi mano pranešimas, kuris yra gan trumpas, susilaukė 92 pakeitimų, kaip jūs ir sakėte, ponė pirmininkė, yra 8 kompromisiniai pakeitimai. Buvau susitikęs su šešėliniais pranešėjais Strasbūre ir mes sutarėme iš esmės su keliomis išimtimis dėl tų pakeitimų. Pirmasis kompromisas, mes tiesiog džiaugiamės tuo, kad pradedamos dėrybos. Pone Kopa, noriu pridėti dešimtą pakeitimą kaip žodinį pakeitimą, man tai nekelia jokių uh, E, problemų. Antras kompromisas, ten kalbama apie rinkimų procedūrą, apie Venecijos komisijos e, rekomendacijas dėl partijų finansavimo, dėl didesnio skaidrumo. Trečias kompromisas kalba apie teisingumo klausimus bei kitus klausimus, e, tokius kaip vaikų ir mažamečių teisės, vaikų, kurie yra sulaikyti teisės. Ketvirtas kompromisas yra susijęs su 23-24 dėrybinių skyrių. Ten kalbama apie tai, kad reikia didesnio skaidrumo, e, kalbant apie politinių partijų finansavimą, apie rinkiminių kompanijų, kampanijų organizavimą. Penktasis kompromisas yra skirtas žiniasklaidos laisviai, saviriškos laisviai. Praeitįje buvo kaltinimų dėl žurnalistų bauginimo, žiniasklaidos atstovų e, bauginimo. Taip pat e, yra žinoma tai, kad nebuvo keliamos bylos tokiais atvejais. Tai yra labai rimtas klausimas ir labai svarbus ženklas rodantis, kad šalis yra demokratiška ir kad ji turi skaidrę ir atvirą visuomenę, kurioje yra užtikrinta žiniasklaidos ir televizijos laisvė. Šalis, žinoma, yra maža, taigi tokių žiniasklaidos kanalų nėra daug ir sunku užtikrinti laisvą spaudą ir žiniasklaidą, tačiau reikia užtikrinti nepriklausomą e, spaudą. Toliau šeštas kompromisas yra skirtas mažumų teisėms, e, Romų, Aškalių ir Egiptiečių teisės yra aptariamos praeitįje, e, šios e, grupės buvo diskriminuojamos, e, taip pat čia yra kalbama apie šalies viduje perkeltus asmenys, jų teisės. Daugelis šių žmonių yra pabėgę iš Kosovo konflikto metu, taigi reikia spręsti šiuos klausimus taip pat sudaryti galimybę tokiems asmenims grįžti į jų kilmės šalis, jeigu jie to pageitautų. Taip pat čia yra kalbama apie LGBT asmenų teisės. Prieš 3-4 mėnesius Strasbūrė buvau susitikęs su aktyvistu, kuris, e, kuris sako, kad yra vienintelė atvirai pripažįstanti savo e, situaciją asmenybę, taigi mes turime pripažinti tokių asmenų e, teisės prieš LGBT asmenis yra e, vykdomi įvairūs išpoliai. Septintajame kompromise kalbama apie lygybę, apie moterų teisės, apie moterų atstovavimą visuomen, viešose institucijose, o aštuntajame kompromise yra kalbama apie makroekonominius statistinius e, duomenis, apie E, skolos augimą, apie tai, kad šio šalies ekonomika yra gan priklausoma nuo turizmo sektoriaus, kad ekonomika nėra pakankamai įvairi. Taip pat, kad reikia spręsti nedarbo problemą, vis daugiau bedarbių atsiranda šalyje, taip pat yra kalbama apie mažas ir vidutinio dydžio įmonės, apie privatizavimo proceso skaidrumą, kadangi praeitįje kilo abejonių dėl tokio privatizavimo proceso skaidrumo ir nešališkumo ir kai kurie iš šių atvejų išlieka kontroversiški. Bet iš esmės aš turiu pasakyti, kad e, man buvo garbė renkti šį pranešimą. Jotkalnyje yra stabili šalis, jie yra pasirinkusi teisingą kelią ir Aš pasisakau už tai, kad reikia šalis vertinti pagal jų pasiekimus. Negalima čia galvoti apie kaiminių šalių sprendžiamas e, problemas. Aš e, tuo savo pasisakymą ir baigsiu ir lauksiu kolegų pasisakymų dėl 8 e, kompromisinių pakeitimų ir 92 pakeitimų. Ačiū. Dėkuoju dabar ponė Iprisagič. Thank you, Chair. Um... With... Ačiū pirmininkė. Man teko garbė jau ne vienerius metus dirbti su Čarlzu ir iš tikrųjų man buvo labai įdomu, malonu pamatyti jo pirmą pateiktą tekstą. Man atrodo, kad tekstas yra subalansuotas, labai realistiškai yra pristatyta situacija. Vis dėlto man atrodo, kad dabar tekstą dar labiau patobulintų kompromisai, tame tekstas būtų dar labiau subalansuotas, taigi mes paremsime visus pakeitimus, taip pat pritarsime ir daugeliui kitų pakeitimų, dėl kurių vyks atskiras balsavimas. Kiek žinau, ponas ponia Kopa pateiks pakeitimą žodžiu dėl pirmo pakeitimo ir aš tam žodiniam pakeitimui taip pat pritarsiu. Uh, Man atrodo, kad galiausiai mums pavyks susitarti dėl realistiško ir gero teksto, tikrai jisai nekelia didesnių problemų. Ačiū, toliau panegomiš. Ačiū, šešėlinio pranešėjo čia nėra dėl to, dėl sniego. Aš norėčiau jo vardu pasakyti, kad mes esame labai dėkingi už puikų pranešėjo tenok darbą. Uh, Ačiū ir už puikų bendradarbiavimą su kitais šešėliniais pranešiais. Mes neturime rimtų problemų. Džiaugiamės, kad ir ponios kopa pakeitimai bus pritarta. Ponas Tenok labai išsamei pristatė, kodėl mums kyla tam tikras susirūpinimas, tai atspindėta ar kompromisiniuose pakeitimuose. Darybinis periodas yra labai svarbus periodas tam, kad šalyje atsirastų pokyčių. ES e, turi daug įtakos ir gali prisidėti prie pokyčių šalyje. Mes e, ko puikiausiai suprantame, kad kai jau e, Jotkalnyje įstos Europos Sąjunga, nebus keliami tam tikri klausimai. Čia galėčiau pateikti ir savo šalies pavyzdį. Galbūt kai kurie dalykai nėra labai geri, nors, tarkim, mano šalis jau daug metų yra Europos Sąjungoje. Nors mes ir turime vadovautis Europos Sąjungos akir standartais, tačiau vis dėlto tikrai ne viskas yra gerai. Kalbant apie Jotkalnyje, iš tikrųjų dabar yra lemiamas laikotarpis, kai ES e, bendravimas su Jotkalnyje, jos institucijomis ir pilietinė visuomenė gali įtakoti pokyčių. Be abejo, reikia kelti ir moterų teisės, žmogaus teisės, vaikų teisės, tai yra esminiai klausimai, o taip pat e, norėčiau paminėti ir kovą su korupcija, skaidrumas, teisės viršenybė. Tai tikrai yra svarbiausi prioritetai. Apie tai kalbėjo ir ponas Tenok. Žiniasklaidos laisvė taip pat yra esminis dalykas, nes jeigu nebus laisvos žiniasklaidos, nebus galima užtikrinti atskaitomumo, skaidrumo ir kovos su korupcija. Man atrodo, kad Mes esminius dalykus įtraukėme į kompromisinius pakeitimus. Na ir iš tikrųjų turėtumėm pareikalauti, kad būtų daroma viskas, kad vyktų pokyčių Jotkalnijoje ir be abejo reikia bendradarbiauti su Jotkalnijos institucijomis bei pilietinė visuomenė. Ačiū. Toliau ponas Skačin. Ačiū. Mano kolegos Iglvaigl e, nėra čia, taigi aš kalbėsiu jo vardu, o taip pat ir Alde frakcijos vardu, kalbėsiu savo gimtają kalbą. Visų pirma, aš norėčiau pasveikinti pranešėją poną Tenak už tai, kad jis taip įsitraukė į šį, šiom pranešimo rengimą. Jotkalnyje šiuo metu yra Balkanų e, regiono pionierė. Tai yra vienintelė šio regiono šalis šiuo metu besitarinti dėl narystės Europos Sąjungoje. E, Jotkalnyje e, supa daug didesnės kaiminės. Viena vertus galiu paminėti Bosniją, Hercegoviną, Albaniją. Šioje šalyje kyla daug problemų dėl nacionalizmo ir kitų problemų. Vis dėlto Jotkalnyje palaiko gerus santykius su kaiminėmis šalimis, o taip pat e, Jotkalnyje puikiai supranta ir dalyvavimo ES privalumus. Jotkalnyje netrukus įvyks rinkimai ir tai ypač svarbu šalies stabilumui. Tomaslav Nikolič Serbijos prezidentas buvo nuvykęs oficialaus vizito į Jotkalnę visiškai neseniai jis e, dėl įvairių problemų negali vykti į Kroatiją, nes Kroatijos yra nelaukiamas dėl tam tikrų provokacinių pranešimų, kuriuos jis buvo pateikęs praeitįje. Man atrodo, e, kvietimas prezidentui Nikoličiu apsilankyti e, Jotkalnyjoje yra geros valios žestas. Ir aš tikiuosi, kad netrukus įvyks susitikimas tarp prezidento uh, Nikovič, o taip pat ir Kosovo prezidento. Buvo suplanuota, kad tas sustikimas įvyks Jotkalnioje, bet prezidentas Nikovič neparodė, nepasirodė. Aš tikiuosi, kad bus sudarytos sąlygos, kad šis sustikimas įvyktų ateityje. Aš taip pat norėčiau pagirti ir Europos komisiją už tai, kad ji pakeitė savo praktiką. 23 skyrius ir 24 skyrius patys sudėtingiausi skyriai buvo pradėti nagrinėti pradžioje. Darybos dėl jų prasidėjo visų pirma. Tikiuosi, kad ir dėl Turkijos mes būsime vieningesni dėl darybus apie 23 ir 24 straipsnius, atsiprašau, skyrius, kur kalbama apie teisės viršienybę, skaidrumą, kovą su korupcija ir taip toliau. Mes turėtumėm pagirti Jotkalnyje, kad buvo pradėtas ir baigtas skyrius dėl mokslinių tyrimų ir technologijų plėtros. Aš tikiuosi, kad 2013 metais bus pradėtas dar kitas dėrybinis skyrius su Jotkalnyje ir tai taip pat bus pavyzdys kitoms šalims. Dėl kompromisinių pakeitimų kuriuos pasiūlė Charles Tenok. Man atrodo, kad buvo pasiūlyti e, primtini pakeitimai, dėl e, žiniasklaidos, e, dėl žmogaus teisų ir taip toliau, dėl skaidrumo. Alde frakcijos vardu galiu patvirtinti, kad mes pritarėme kompromisiniams pakeitimams ir balsuosime už juos. Taip pat norėčiau pasidžiaugti ir tuo, kad ponas Liukšič, buvęs Jotkalnyjos premjeras, o šiandien uh, užsienio reikalų ir europinės integracijos ministras. Taip pat mielai noriu prie viso šio darbo prisidėti. Baigdamas dar kartą noriu padėkoti ponui Tenok už visą nuveiktą darbą. Su nekantrumu laukiu, kol bus patvirtintas šis pranešimas, nes jis padrasins juot kalnyje. Uh, sparčiau ir veiksmingiau siekti narystės ES, o tai turėtų paskatinti ir kitas Balkanų šalis ir parodyti, kad ES plėtros procesas yra labai vertingas ne tik tam regionui, bet ir visą ES. Ačiū. Ponas Huntis, prašom. Ačiū, pirmininkė. Kai vyko pirmas šio pranešimo svarstymas, aš kaip šešėlinis pranešėjas guo vardu turėjau progos išsakyti mūsų poziciją dėl plėtros, o taip pat ir dėl Balkanų regiono perspektyvų. Aš pritariu pranešėjui, Jotkalnyje, ko gero, viena iš paprasčiausių šalių, tai yra vienas iš lengviausių variantų Balkanų regione. Tačiau tai nereiškia, kad mes neturėtume būti ambicingi, mūsų pranešimas turėtų būti ambicingas. Šiame pranešime yra tokių aspektų, kuriems mes pritarėme, yra ir tiems tokių aspektų, kuriems mes prieštaravome, o taip pat kai ko ir trūksta. Būtent dėl to mes pateikėme savo pakeitimų, pranešėjas mūsų pakeitimams nepritarė. Aš vis dėlto tikiuosi, kad kartu su pranešėjai pavyks susitarti. Mes esame pateikę aštuonis pakeitimus, pritarėme pirmam pranešėjo pasiūlymui dėl pažangos, pritarėme trečiam kompromisiniam pasiūlymui dėl teisingumo, taip pat pritarėme ir penktajam kompromisiniam pakeitimui, kur kalbama apie žiniasklaidą, pritarėme šeštam kompromisiniui ir septintam kompromisiniui, kur kalbama apie moterų teisės. Taigi šiems kompromisiniams pakeitimams mes pritarėme, nors ir nebuvo atsižvelgta į mūsų pasiūlymus. Taip pat norėčiau pasakyti, kad dar šitą reikėtų įtraukti į pranešimą, nes jame šito trūksta. Trūksta uh, nuorodos į darbuotojų teisės. Taip pat reikėtų kalbėti ir apie nedarbo lygio mažinimą bei socialinio tinklo kūrimą bei bedarbių apsaugą. Pone Liūnačiak ir pone Kinilėsin, man atrodo, kad buvo pateikusios atitinkamų pakeitimų. Mes e, balsuosime už juos, kai vyks balsavimas. Yra ir dar vienas rytis, kurią norėčiau paminėti yra būtina investuoti į turizmą, ypač pakrantės regione. Pone Liūnačiak pateikė pakeitimą, kur e, reikalaujama nuostatos dėl aplinkos apsaugos plėtojant turizmą. Mes pateikėme ir daugiau pakeitimų, jie buvo atmesti. Man atrodo, kad būtina kovoti su korupcija, ypač e, su korupcija aukščiausių lygmenių, pavyzdžiui, vykstant e, privatizaciją arba pritraukiant e, investicijas iš užsienio. Korupcija yra labai paplitusi. Taigi mes čia norėtumėm tekstą papildyti. Mūsų nuomonė yra tokia, kaip kad išsakiau, na, o savo galtinę poziciją išsakysime rytoj balsavimo metu. Labai ačiū. Ačiū. Pone Liūnačiak, ar jūs norėtumėte pasisakyti? Labai ačiū. Atleiskite, kad pavėlavau. Kad, nesitikėjau, kad taip sparčiai aptarsite Ukrainos klausimą. Aš negirdėjau, kai ponas Tenok pristatinėjo pranešimą bet apie šį pranešimą mes jau kalbėjome šešėlinių pranešėjų sustikime, mes labai džiaugiamės jūsų darbu, pranešimas yra labai glaustas, bet ten yra įvardintos visos kylančios problemos, o taip pat ir padaryta pažanga, ją taip pat reikėtų pripažinti ir ją pasidžiaugti. Mūsų frakcija džiaugiasi tuo, kad E, su Jotkalnyje vyksta darybos dėl stojimo į ES, aš manau, kad būtina išlaikyti ES plėtros pagreitį. Šiais metais prie ES prisijungs Kroatija. Labai svarbu, kad ir kita šalis šio regiono prie ES prisijungtų. Tikiuosi, kad darybos tęsi šiais metais. Aš noriu paminėti tris aspektus kurie yra svarbus žaliųjų frakcijai. Mes esame pateikę tokių pasiūlymų, kurie nepateko į kompromisinius pakeitimus, tačiau norėčiau tos pasiūlymus pristatyti ir paprašyti narių už juos balsuoti teigiamai rytoj. Visų pirma, dėl LGBT Jotkalnijoje. Mes manome, kad Jotkalnyje čia yra pasiekusi nemažai pažangos, lyginant ją su kitomis regiono šalimis. Jau įvyko regioninė konferencija, kur buvo kalbėta apie tai, kad neturėtų būti diskriminuojami LGBT asmenys. Aš norėčiau paprašyti, kad vyriaus, Jotkalnės vyriausybės išvalgtų tos konferencijos rezultatus, o taip pat ir norėčiau paprašyti komiteto narių paremti šį mūsų pakeitimą. Yra ir dar vienas aspektas, kurį reikėtų geriau atspindėti tekste, tai yra korupcija. Korupcija yra labai e, aktuali tema Jotkalnyje ir Mes džiaugiamės, kad Europos komisija pradėjo dėrėtis dėl 23 ar 24 skyrių. Visiškai neseniai Jotkalnyje šis tas atsitiko ir mes norėtumėm tai paminėti savo pakeitime. Pono Čukanovič sesuo pradėjo e, teisinį procesą prieš kelių laikraščių žurnalistus, kurie ją apkaltino kad ji esą įsitraukusi nelabai legalų privatizacijos procesą. Dabar jie tuos žurnalistus padavė į teismą. Aš manau, kad ataskaita šiame pranešime tai taip pat reikėtų paminėti. Na ir galiausiai 82 pakeitimas. Ten institucijos raginamos užtikrinti geresnę pusiausvyrą tarp ekonominės plėtros ir ekologinės plėtros. Kaip žinia, Jotkalnyje turi konstituciją, kur uh, yra nurodyta, kad Jotkalnie tai yra ekologinė valstybė. Ko gero reikėtų padaryti dar daugiau plėtojant turizmą. Ši šalis turėtų vystytis, užtikrindama ir švarę aplinką, ypač pakrantėje. Jotkalnios pakrantė yra labai graži, daugelis tą žinome, jeigu buvome nuvykę į Jotkalniją, tačiau uh, kyla pavojus, kad ta pakrantė bus pernelyg gausiai apstatyta. Turistai norėtų, kad e, jūra būtų švari, kad e, ji nebūtų labai užgrūsta pastatais. Taigi, jos kalnė turėtų būti paskatinta imtis ne tik ekonominių priemonių, bet ir užtikrinti geresnę pažangą e, erdvių planavimo ir statybos rytyje. Taigi tiek, aš baigdama dar kartą norėčiau padėkoti ponui Tenok už viso nuveiktą darbą. Mes kartu su kitais šešėliniais pranešėjais prie to darbo prisidėjome. Aš manau, kad pranešimas bus labai geras. Ir vis dėlto baigdama dar norėčiau tikėtis, kad komiteto nariai pritars mūsų pateiktiems pakeitimams. Ačiū. Dėkui, ponė Lūnačiak. Dabar žodis poniai Kopai. Labai ačiū. Aš irgi norėčiau pasveikinti pranešėją, parengus tokį pranešimą. Jame pagrindinės problemos susijusius su integracijos procesu yra įvardintos Jotkalnyje. Jotkalnyje pasiekė ženklios pažangos per labai trumpą laiko tarpą. Dėl to, kad pagrindinės politinės partijos ir etinės grupės pasiekė susitarimą. Dėl to, kad reikia ES integracijos procesą vertinti rimtai. Mano nuomonė, tai turėtų būti labai aišku ženklas kaimininėms Albanijai ir Bosnijai bei Hercegovinai. Ir tai turėtų būti paskata e, jų tuo pavyzdžiu pasiekti. Gerai, kad pranešime yra paminėta, jog Jotkalnyje yra pirmoji šalis, e, kuriai bus taikomas naujas dėrybų metodas tai nėra aiškiai suprantama ir neretai dėl to atsiranda nesusipratimų. Aš manau, kad reikėtų E konstatuojamąją dalį šiek tiek nudailinti, padailinti, kad geriau suprastume, uh, E, kokia yra demokratinės valdysenos ir teisės viršenybės reikšmė. Ši valstybė turi labiau pasistengti sutvarkyti konkrečias politikos rytis, pavyzdžiui, teismus, kovą su korupcija ir organizuotų nusikalstamumu, tautinių mažumų teisės, žiniasklaidos laisvę ir e, būtinį smurtą. Lyčių klausimai man e, asmeniškai yra labai aktualūs ir aš dėkoju ponu Tenukui, kad jis pirminėme savo variante jų uh, nepamiršo ir toliau ištobulino formuluotę susijusią su septintuoju kompromisu. Tačiau septintame kompromise nėra mano pakeitimo numeris 60, kuriame yra pasakyta, kaip dėl e, lyčių kvotų įvedimo rinkimų įstatymą, mo, įstatymą moteris pirmą kartą turėjo galimybę masiškai dalyvauti rinkimuose. Iš tiesų, daugiau 264 moteris spalio mėnesį balotiravosi rinkimuose, o vienam iš partijų sąrašų vadovavo moteris taip pat. Tai yra labai didelis pasikeitimas, kurį pripažįsta Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacija ir e, visuomenės pilietinės organizacijos. Aš tikiuosi, kad 60 pakeitimo atitinkama dalis bus paremta per balsavimą, ir tai patvirtins mūsų tikrą norą, kad į parlamentą būtų išrinkta kuo daugiau moterų. Du. Labai ačiū, ponė Angurakis. Vă mulțumesc, domnule președinte. Ponas Angurakis. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Jeigu jūs nieko prieš, aš norėčiau toliau kalbėti graikiškai. Πριν, πριν από μερικές σκέψεις στην έκθεση προόδου για την ένταξη του Μαυροβουνίου, Visų pirma, ir aš norėčiau dar trumpai pakomentuoti šį pažangos, šią pažangos ataskaitą dėl Jotkalnyjos. Visų pirma, norėčiau šio to ir pasipiktinti. Prancūzijos ministras atidėjo savo vizitą pas mus, bet iš tikrųjų turėjome kalbėti apie labai rimtus įvykius ir tas argumentas dėl oro manęs neįtikino. Man atrodo, kad tiesiog buvo nuvertintas mūsų komitetas. Man atrodo, kad jau faktai kalba patys už save. Dabar dėl šio pranešimo ir pažangos ataskaitos apie Jotkalnyje. Jūs ir kiti kolegos tikriausiai žinote, kad mūsų pra... E, partija, atsiprašau, iš esmės prieštarauja ES plėtrai. Mes manome, kad ES vykdoma politika dar labiau paštrina e, šalių problemas. Aš turiu daug pavyzdžių, bet nenoriu švaistyti laiko, tiesiog kalbėsiu konkrečiai apie šį pranešimą. Turiu keturias pastabas. Visų pirma, pasakysiu štai ką. Mes žinome, kad dabartinė krizė, o taip pat ir uh, pats stojimo procesas vyksta dabar, kai vyksta privatizavimas šalyje. Tai turi įtakos užimtumui tiek miestuose, tiek kaimuose, tačiau į tai buvo visiškai neatsižvelgta. Neatsižvelgta į tai, koks dabar yra šalyje nedarbo lygis ir kaip jis keisis ateityje. Ir dar vienas dalykas nepaminėtas, tai yra socialinės infrastruktūros. Nors ir yra užsiminta apie skurdą, pavyzdžiui, vaikų skurdą. Ir paminėta, kad vaikų skurdas yra dėl to, kad nėra infrastruktūros, bet man atrodo, kad čia reikia minėti ne vien tik tais švietimo infrastruktūrą, ne tik socialinę struktūrą, bet ir transporto tinklus, įvairias infrastruktūras, tačiau e, pranešime apie tai nekalbama. Ir dar viena pastaba, man atrodo, kad 14 punktas yra klaidingas. Čia yra Jotkalnyje giriama dėl to, kad išlaiko makroekonominį ir fiskalinį stabilumą. Tačiau čia neparašyta, kad šalis e, ritasi atgal. Ir dar viena pastaba labai rimta dėl nevyriausybinių organizacijų dalyvavimo darbo grupėje derantis dėl, dėryb, dėl stojimo. Kokios tai yra nevyriausybinės organizacijos? Uh, Jotkalnijoje yra šimtai nevyriausybinio organizacijų. Apie kokias nevyriausybinės organizacijas čia konkrečiai kalbama, kodėl tuo yra džiaugiamasi? Man atrodo, kad visų pirma gal reikėtų išsiaiškinti ir tų nevyriausybinio organizacijų nuomonę, bet apie tai mes nieko nežinome, tekste apie tai nieko neparašyta. Dar viena pastaba yra svarbu ir tai, ką daro ir sako partijos vykstant uh, daryboms dėl šalies stojimo į ES. Dėl užsienio reikalų politikos yra rašoma, kad norėtumėm, jog Jotkalnyje e, išspręstų ir problemą su kaiminėmis šalimis, bet konkrečiai nelabai aišku, apie ką čia kalbama kokiu pagrindu problemos turėtų būti sprendžiamas, dėl kos atsirado. Dar pirmininkę norėčiau pakomentuoti ir 20 punktą. Čia yra paminėta, jog turėtų būti įgyvendinta ES bendroji pozicija tarptautinėme baudžiamajame teisme. Man atrodo, kad čia jotkalniai turėtų tekti svarbesnis vaidmo. Ačiū. Abuse. Galiausiai turbūt tos klausimus reikėtų pateikti Liuron Fabijus, bet kaip žinote, jo nėra, kaip kad jūs e, tikėjotės, bet kaip jau sakiau, bus daugiau progų aptarti Malio mm, klausimą su kitais Prancūzijos atstovais iš komisijos. Plėtros generalinio direktorato atstovas ponas Langen. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš norėjau pasinaudoti progą ir trumpai pateikti parlamentų informacijos apie e, neseniai vykusi prezidento Baroso susitikimą su ministru pirmininku Džukanovič. Tas susitikimas vyko šyrit. rytą ir kiek aš suprantu, tai buvo šio ministro pirmininko vienas iš pirmųjų vizitų Bruselėje. Jis e, pakartojo labai tvirtai e, ryštą siektis, siekti Europos integracijos, e, tą ryštą demonstruoja ir jo vyriausybė. Taip pat jis pristatė, kokios pažangos Jotkalnyje pasiekė, kurdama uh, struktūras reikalingas e, narystės dėryboms tęstis. Dabar jau yra sukurta 19 darbo grupių ir netrukus bus įsteigtos ir kitos darbo grupės. Kalbant apie 23 ir 24 teisės viršenybės skirsnius, jie jau buvo čia paminėti, yra pasakyta, kad veiksmų planai jau rengiami, o tikslas šiuos planus e, vyriausybėje patvirtinti jau pavasarį. O svarbiausia, jis pasveikino ir pasidžiaugė e, dėl to, kokia pažanga yra pasiekta dėrybose. E, peržiūros procesas jau įpusėjo, vienas skirsnis e, preliminariai jau uždarytas ir sakoma, kad darijos pirmininkavimo metu dar vieną skirsnį bus galima atidaryti dėrybams. E, Komisijos pirmininkas Baroso pabrėžė, kad labai svarbu pakeisti konstituciją, kad būtų užtikrinta teismų nepriklausomybė, e, tenkinant Venecijos komisijos rekomendacijas. Taip pat jis paragino ministrą pirmininką ieškoti geresnių ryšių, geresnių santykių su Kroatija, išsprendžiant e, per flaką klausimą ten siekiant daugiau pažangos. Dar vienas dalykas, kuris, manau, jums labai rūpės. Penktadienį buvo pranešta kitų prezidento rinkimų data. Spal, balandžio 7 diena. Antrasis e, turas įvyks balandžio 15 dieną. Ačiū. Labai ačiū, ponė Tanok. Ar jūs norite trumpai aptarti viską? Ačiū pirmininkė, kuo trumpiau. Ačiū ponė Izibra Brisagič Mes e, su jie labai gerus darbinius santykius palaikome ir aš ją pasikliaunu, manydamas, kad ji yra to regiono ekspertė, nes jis supranta jo kalbą ir kultūrą. Taip pat esu dėkinga sekretoriatui, kuris padėjo ir parengti šį pranešimą. Dėkuoju poniai Gomeš už gražius komentarus ir poniai Kopai, kuri be abejo taip pat iškėlė uh, klausimą dėl e, kartelės pakelimo valstybėms e, stengiantis įstoti Europos Sąjungą po Rumunijos ir Bulgarijos. Dabar atrodo, kad joms reikia labiau stengtis, negu buvo prieš dešimt metų. Taip pat dėkoju ponui Kačin, kuris kalbėjo Alde vardu. Taip, dabar Jotkalnyje lieka vienintelė besideranti uh, dėl narystės. Be to, ten įvyks prezidento rinkimai, bus labai įdomu juos stebėti. Buvo paminėtas ir tas faktas, kad vienas kirsnis jau yra e, uždarytas, moksliniai tyrimai ir naujovių kūrimas. Ir um, e, sėkmingas Serbijos prezidento vizitas, kiek suprantu, jis čia buvo atvykęs dėl buvusio ministro pirmininko laidotuvių. Aš m, mm, turbūt niekas nesistebės, kad sutinku su Huntis ir Angurakis iš Guo. Gaila, kad jie nei kiek nepaminėjo narystės NATO. Praėjusiu kartą apie tai gana plačiai kalbėjome ir dabar atrodo buvo atsisakyta to prašymo. Bendrai aš sutinku su E, Angurakio nuomonę, nes jis sakė, kad Guja pasisako tarsi prieš plėtrą, prieš darbo rinkų lankstumą e, ir galiu pasakyti, kad gana keistas yra nacionalinio konsultacinio komiteto modelis. Į jį eina labai daug nevyriausybinio organizacijų. Pone Anguraki, aš noriu Jums pasakyti, kad visas ginčas su Kroatija bus sprendžiamas Hagos tarptautinėme e, teisingumo baudžiamame teisme. Šis klausimas turėtų būti paspartintas, nes dabar jis atrodo užstrigęs ir mes taip pat labai norėtume pamatyti rezultatus. Bet be abejo, tai yra dvi šalis klausimas. Dėl ponios Lunačiek išreikšto susirūpinimo. Aš e, gana plačiai, ponė Lunačiek, kalbėjau apie gėjų, lesbiečių ir kitų e, lytinių mažumų teisės. Aš e, žinau, kokia ten yra aktyvistų padėtis, o dėl gėjų parado aš rekomenduoju susilaikyti, be, nenoriu duoti jokių nurodymų, bet supraskime, kad tai yra valstybės vidaus klausimas. Aš kiek suprantu, jie nepasisako bendrai prieš gėjų paradus, bet ne aš turiu dabar paaiškinti, kas valstybės viduje šiuo klausimu yra sprendžiama. O aš labiausiai akcentuoju, kad tie žmonės nebūtų diskriminuojami ir e, ne kad jų veikla nebūtų ribojama. Kitas dalykas, jūs paminėjote labai konkretų, te, konkrečią teismo bylą, ministro pirmininko sesers bylą. E, pagal Britanijos e, tradiciją mes bylų, teismų bylų nagrinėjimo nesvarstome tol, kol teismai nepriima sprendimo. Aš e, todėl susilaikysiu čia nuo komentaro. Ji kaip pilietė turi absoliučiai visas teisės patraukti baudžiamojo atsakomybėn laikraštį, jeigu mano, kad jis ją šmeižia. Jeigu iš tiesų tas teismo procesas yra nepakankamai geras, tai e, reikia žiūrėti, kad neįvyktų spaudos e, engimo atveju, priespaudos spaudos požiūrių faktų. Bet uh, reik, pirmiausia, Jotkalnijos pačios teismų sistema turi būti iki galo išnaudota. Dėl pusiausvėros ekonominiai aplinkosaugos klausimai yra gana jautrus, aš nenoriu per daug kalbėti, Jotkalnyje yra nepriklausoma šalis ir negalima per daug kištis į jos reikalus, kokia yra, kokia yra e, ekonominių ir ekologinių klausimų sprendimo būklė. Jūs e, teisingai pastebėjote, kad toje šalyje labai griežti ekologiniai standartai. Taip, viskas teisingai pasakyta, jie tarsi gali tarnauti pavyzdžių kitoms pasaulio šalims, bet e, aš e, jokių kitų nurodymų nenoriu teikti. Daugumą šešėlinių pranešėjų savo frakcijų vardu jau kalbėjo, jie mano pranešimą paremė ir aš jiems už tai dėkoju. O balsuosime rytoj. Ačiū. Well, Now... Labai jums ačiū. E, balsuosime dėl šio klausimo rytoj, 9 val. ryte. Žinoma, jeigu sniegas nesutrukdys mums atvykti į parlamentą. Prieš perinant prie kito darbo atverkės klausimo, e, pažangos ataskaitos dėl Turkijos, aš norėčiau Jums pranešti ir pasveikinti Turkijos ES ir Turkijos bendro parlamentinio komiteto biuro narius, kurie lankosi mūsų posėdėje šiandien. O dabar norėčiau pasakyti, kad mes pirmą kartą svarstome e, komisijos 2012 metų pažangos ataskaitą dėl Turkijos. Ponerija Omen Reutin yra atvykusi į mūsų posėdį, aš jai netrukus suteiksiu galimybę pasisakyti. Aš tiesiog norėčiau pasakyti, kad pakeitimus galima teikti iki vasario 5 dienos 12 valandos. Kartuoju, vasario 5 diena 12 valanda. Pone Oimen Reutin, prašom. Thanks a lot. Um, Mr. Chairman, dear colleagues. Pone pirmininkė, kolegos praėjusiu metu rezoliucijoje mes kalbėjome apie ES ir Turkijos tarpusavę priklausomybę. Ir tai, kaip tokia tarpusavę priklausomybė galėtų atnešti teigiamų rezultatų, prisimant bendrus įsipareigojimus. 2012 metais buvo vykdoma pozityvi darbo atvarkė, abi šalis buvo įsipareigojusios siekti konkrečių tikslų ir mes matome, kad Turkija ir ES gali sustiprinti dialogą, gali pasiekti bendrą supratimą ir gali įtakoti teigiamus pokyčius. Tačiau mes turime išlaikyti konstruktyvius santykius turime išlaikyti tarpusavio supratimą ir abipusio pagarbą. Aš nuoširdžiai tikiu kad įsipareigojimai, nauji įsipareigojimai dėrybinėme procese yra būtini. Mums reikia atnaujinti santykius, o tam reikia pastangų iš abiejų pusių. Pone pirmininkė, šių metų rezoliucijoje yra pabrėžiama reformų teisingumo srityje ir pagrindinių teisų srityje svarba. Trečiasis teismų paketas buvo labai svarbus žingsnis, tačiau labai svarbu toliau tęsti reformų procesą ir patvirtinti ketvirtąjį teismų paketą. Pagrindinis prioritetas yra spręsti klausimus susijusius su kriminaliniu nusikaltimu apibrieštimis, kalbant apie nusikalstamas veikas nusikals... baudžiamajame įstatymę ir teroristinėme įstatymę. Labai svarbu skatinti saviraiškos laisvę Turkijoje. Pone pirmininkė, kolegos, Turkija turi aktyvinti savo pastangas, tačiau ES taip pat turėtų padaryti viską, kad padėtų Turkijai šiame procese. Konkretus rodikliai, kriterijai padėtų sustiprinti ir paspartinti reformų procesą. 23 ir 24 skyrių atidarimas būtų labai svarbus, mano nuomonė. Mes taip pat norėtume pabrėžti tai, kad Europa yra labai svarbus rodiklis vykdant reformas Turkijoje. Turkija yra labai svarbi veikėja regione ir jos vaidmuo yra strateginis, kalbant apie ES užsienio reikalų politiką. Todėl reikia intensyvinti šiuo metu vykdomą politinį dialogą. Aš norėčiau paskatinti Turkiją plėtoti e, savo politiką pasitelkiant dialogą, tačiau taip pat koordinuojant poziciją ir su ES. Turkija, kaip jau sakiau, yra svarbi, kalbant apie Siriją. Mums reikia siekti demokratijos Sirijoje. Turkija padeda sirams pabėgusiems iš šalies. Praėjusią savaitę lankiausi pabėgėlių stovyklose ir iš tiesų man padarė įspūdį sąlygos, tačiau neturėtume pamiršti, kad net jeigu sudaromos sąlygos yra pakankamos. Kai kurie žmonės tose stovyklose gyvena jau dviejus metus. Labai svarbu, kad ES ir tartutinė bendruomenė paremtų Turkiją, jai bandant išspręsti didėjančią su Sirija susijusią humanitarinę krizę. Labai svarbu, kad būtų rastas bendras sutarimas dėl humanitarnės pagalbos tiekimo. Pone pirmininkė, rezoliucija labai aiškiai pasmerkia e, PKK, PKK e, vykdomas teroristinius išpolius ir mes turime skatinti ir stiprinti bendradarbiavimą su Turkija kovojant su terorizmu. Turkija turėtų patvirtinti duomenų apsaugos įstatymą, taip pat ir teisės aktus susijusius su terorizmo finansavimo, kad galėtų būti sudarytas bendradarbiavimo sustarimas su Europolu ir teisminio institucijų bendradarbiavimo sustarimas su Eurojusto. Reikia spręsti kurdų problemą Turkijoje. Yra rezoliucijoje kreipiamasi į visas politinės jėgas, reikalaujant stiprinti politinį dialogą taip pat plėtoti tokią atmosferą, kur į sprendimų prieimimus galėtų sitraukti visuomenė. Aš sveikinu dėrybas tarp Turkijos vyriausybės ir Abdullah Očelen, kurios šiuo metu kaip tik vyksta. Aš labai džiaugiuosi ir dar kartą noriu pabrėžti tai, kad pagrindinė opozicijos partija CHP pritarė pagrindiniams tikslams. Dabar atsiveria didžiulės galimybės išspręsti šiam klausimui ir padaryti pirmuosius žingsnius. Taip pat reikia pabrėžti konstitucijos keitimo darbą. Komitetas, kurį sudaro parlamento nariai, turėtų tęsti vykdomą darbą ir atsižvelgiant į ES vertybės, išspręsti tokius klausimus kaip galio, galio atskirimo, e, santykių tarp valstybės, visuomenės ir religijos, reikia užtikrinti pagrindinės visų gyventojų teisės ir garantuoti tai, kad visuomenės atstovai galėtų įsitraukti į procesą. Aš apgailestauju dėl Turkijos sprendimo susilaikyti nuo kontaktų pastarai pusmetį dėl Kipro pirmininkavimo Europos Sąjungai. Kiprė, pra, e, Turkija prarado galimybę normalizuoti santykius e, šiuo metu tarp Turkijos ir Kipro. Turkijos e, atsisakymas prisijungti prie teisminio protokolo stabdo dėrybą su šia šalimi. Pone pirmininkė, Aš norėčiau pabrėžti šiandien būtent šiuos klausimus. Žinoma, kur kas išsamesnis visų klausimų įvertinimas yra pateikiamas rezoliucijos projekte. Mes turėsime e, pažiūrėti, kaip šis dokumentas bus išverstas į kitas kalbas, nes e, dėl vertimo į olandų kalbą yra šiokių tokių sunkumų. Dėkuoju ponas Robijoms, SND frakcijos vardu. Ačiū, ponė pirmininkė. Įprasta, kad sveikiname pranešėjus, parengus pranešimus. Aš iš tiesų labai nuoširdžiai noriu padėkoti kolegijai. Aš manau, kad išeities taškas, svarstant šį pranešimą, yra puikus. metai bėga ir mes matome, kad sutarimo tarp politinių frakcijų parlamente yra vis daugiau. Dėrybinis procesas dėl mums visiems gerai žinomų priežasčių, aš neturiu jų dabar minėti, dėrybinis procesas vyksta labai vangiai. Būtina užtikrinti dėrybų procesą eigą. Mes norime sustiprinti tarpusavio supratimą ir mes norime, kad dėrybos būtų tas variklis, kuris paskatintų Turkiją vykdyti plačias reformas. Aš tikiuosi, kad 2013 metai šią prasme bus kur kas geresni. Yra daug faktorių, kurie leidžia man būti optimistu. Žinoma, reikėtų paminėti visų pirma padėtį regione. Reikia užtikrinti, kaip galima platesnį bendradarbiavimą visose srityse tarp ES ir Turkijos. Turkija yra aktyvi regione valstybė. Kitas dalykas E, įvyko daug pasikeitimų kai kuriuose valstybėse narėse, ypač Prancūzijoje. Aš perskaičiau prezidento Orland pakeit, pasisakymus ir komentarus ir man atrodo, kad pozicija pasikeitė, lyginant ją su ankstesnio prezidento pozicija. Prancūzija prieėmė kur kas pragmatiškesnę poziciją, sutelkdama dėmesį į politinius ir ekonominius kriterijus. Trečia, komisija yra parengusi savo iniciatyvą. Komisijos narys Fiulė siekia plėtoti konstruktyvę, pozityvę darbo atvarkę. Siekiama įpūsti naujos, naujo vėjo į santykius tarp ES ir Turkijos ir tą norima padaryti artimiausių metų. Turkijos valdžiaus institucijos yra pareiškusios, kad 2023 metais, minint Turkijos Respublikos šimtasias metinės, reikėtų Turkijai prisijungti prie ES. Aš pasisakau prieš tokių prognozių teikimą, tačiau toks yra tikslas - paspartinti stojimo dėrybas su Turkija. Žinoma, pasinaudojant pastarųjų metų pasiektais rezultatais. Mano frakcija pabrėžia tokius aspektus. Kai kurios iš jų paminėjo kolega iš EPP frakcijos, naujų skyrių, dėrybinių skyrių atverimas, ypač 23 ir 24 skyrių atverimas dabartinėmis aplinkybėmis regione. Yra svarbus dalykas. Taip pat reikia pradėti dėrėtis dėl 30 straipsnio skyriaus. Mes taip pat turime pasakyti, kad kai kurios aplinkybės mūsų netenkina, ypač tai pasakytina apie spaudos laisvę, žodžio laisvę ir žurnalistų įkalinimo atvejus. Žinoma, nauji teisės aktai dėl terorizmo galėtų pagerinti padėtį. Mes taip pat džiaugiamės, kad pradėta kalbėti dėl kurdų konflikto sprendimo bei socialinių ir politinių teisių sukūrimo ir skirimo kurdoms. Mes pasisakome už bendrą sutarimą, tvirtinant naująją konstituciją. Apie tai reikėtų užsiminti šiame pranešime. Ir aš manau, kad įvairios politinės frakcijos parlamente galėtų tam pritarti. Mes neturėtume dar labiau užaštrinti problemų šalyje, rengdami savo pranešimą. Žinoma, reikėtų atnaujinti taikos dėrybos su Kipru. Ir Kipras neturėtų e, trukdyti mums intensyvinti santykius tarp ES ir Turkijos. Ačiū, ponė Neits. Kadangi nėra Aleksandr Graf Lamsdorf šešėlinio pranešėjo, tai aš pateiksiu keletą preliminarių uh, pastabų apie šio pranešimo projektą. Visų pirma, aš norėčiau pasveikinti pranešimo autorių. Manau, kad dokumentas yra puikus, jis yra išsamus, su daug įvairių niuansų. Man atrodo, kad šis dokumentas yra mūsų tolimesnio darbo pagrindas tikiuosi, kad šio dokumento dėka mums pavyks pagerinti mūsų ryšius su Turkija ir Turkijos parlamento nariais bei lyderiais. Aš norėčiau užsakyti keletą dalykų, kurie man patiko. Man, aš džiaugiuosi, kad uh, 23 punkte yra paminėtas Kipras. Tekstas yra ten subalansuotas ir yra paminėta, paminėta išeitis, kaip galima būtų pasiekti pažangos, tai yra svarbu. Taip pat svarbu ir tai, kad du tolimesni punktai, pavyzdžiui, 25 punktas įvardyja ES NATO ir Turkijos trišalių santykių problemas. Viskas įvardinta labai aiškiai. Aš kuo puikiausiai prisimenu, kaip ar metais, ar prieš porą metų Andrew Duff irgi su manimi bandė pateikti panašų pakeitimą, bet komitetas šį pakeitimą atmetė. Dabar matau padarytą pažangą labai tiksliai įvardinta, kokios yra konkrečiai problemos ir kaip jas būtų galima išspręsti. Be abejo, mes kaip frakcija tikimės, kad bus Įmanoma ir toliau tęsti politinį dialogą tarp Turkijos vyriausybės viena vertus ir BKK e, lyderių iš kitos pusės, nes po to, kai buvo pralieta tiek daug kraujo, kai žuvo tiek daug žmonių, yra daugiau negu kad aišku, jog kažką teigiamą galime pasiekti tik politinėmis priemonėmis, o nenaudodami jėgą. Aš baiminosi, kad e, po to, kai buvo nužudytos trys paskutinės BKK aktyvistės Paryžiuje, galime sakyti, kad e, tiesiog bandoma sužlugdyti pokalbius su Turkija. Man atrodo, kad tikrai daugiau negu kad sveikintina kad Turkija yra pasiryžusi ir toliau tęsti dialogą, kol galų gale bus pasiektas teigiamas rezultatas. Galiausiai mes taip pat pritarėme raginimui šiame pranešime, kad visos 27 valstybės narės pradėtų dėrybas dėl 23 ir 24 dėrybinių skyrių. Tikrai sunku suprasti, kodėl buvo pritarta darybams dėl šių skyrių su Jotkalnyje, tačiau buvo atsisakyta ar panašu, kad atsisakoma tai daryti derantį su Turkija. Jotkalnyje be abejo yra labai gerbiama šalis, mums tai yra svarbu, mums svarbu, kad visos šalis, kurios atsirado žlugus buvusiai Jugoslavijai, turėtų taikę ateitį, bet ir Turkija viena iš svarbiausių šalių, ne tik e, tame regione, bet ir visame pasaulyje. Ir turint omeny tai, kas dėja vyksta ir Sirijoje, ir Irane, mums yra labai svarbu, kad mūsų ryšiai su Turkija būtų plėtojami e, vadovantis teigiamą dvasę, teigiamų pagrindų. Dėl to mes visiškai pritarėme uh, raginimui valstybėms narėms pradėti dėrybas dėl 23 ir 24 dėrybinių skyrių. Tuo labiau, kad daug ES valstybių narių vyriausybių reikalauja, kad būtų pasiekta pažanga ir šiuose sritise. Būtent tose sritise, kurios susijusios su 23 ir 24 skyriais, taigi kodėlgi nepradėjus dėrybų. Aš nesu šešėlinė pranešėja, nežinau, ar šešėlinis pranešėjas pateiks pakeitimą ar ne, bet mano delegacija mano, kad šis pranešimas yra tikrai puikus ir su nekantrumu laukiame tolimesnių diskusijų. Ačiū. Labai ačiū. Toliau ponas Salavrakos, prašom. Ačiū, pirmininkė. Aš irgi norėčiau pasveikinti ponę Rie Omen Ruiten. Ji jau ne pirmą kartą pateikė tikrai puikų, puikiai subalansuotą pranešimą, ponė Ruiten. Mane tikrai įtikino, ji yra tikra Turkijos specialistė. Džiugu, kad ji dirba Europos parlamente. Turkija yra didelė šalis, ji turi didelį svorį ir tarptautiniu mastu. Man atrodo, kad šis pranešimas yra ko gero geriausias iš parengtų per pastaruosius metus. Atsižvelgtai naujausius įvykius ir Sirijoje, man patiko ir tai, kad yra paminėtos ir dėrybos, taip pat ir kurdų bendruomenės reikalai. Man atrodo, kad vis dėlto Turkija elgesi ne taip, kaip turėtų elgtis. Tikrai ne taip turėtų elgtis tokio dydžio ar tokios svarbos šalis Kipro atžvilgio. Aš visiškai pritariu tam, kas parašyta pranešimo 22 punkte. Ten kalbama apie tai, kad Turkija nutraukė diplomatinius santykius su Kipru ir Europos taryba, pirmininkaujant Kiprai. Kipro atsiprašau. Man atrodo, kad tokia Turkijos politika yra neteisinga. Turkija nebendradarbiauja su ES institucija ir negerbė europinių vertybių. Toliau, santykiai su kaiminėmis šalimis. Aš tikrai negaliu tvirtinti, kad e, čia viskas labai gerai Komisija nekarta ragino Turkiją palaikyti gerus kaiminius šal... santykius, taip pat ir su Kipru. Tačiau Turkija vis dar elgėsi agresyviai. Ji vetavo tam tikras ES valstybės narės. Ir dar šis tas. Praėjusios savaitės antradienį Turkija nepritarė, kad Kipras ir Izraelis prisijungtų prie energijos bendruomenės, Turkija buvo viena, vienintelė iš 55 šalių, kurios tam prieštaravo. Turiu pasakyti, kad dar 95 metais Turkijos parlamentas buvo priemęs atitinkamą sprendimą, tačiau jo nesilaikoma. Dėl grasinimų ir Makedonijos. Graikija vykdo savo įprastinę veiklą, bet ji yra tiesiog ignoruojama. Taip pat noriu paminėti ir jūrų teisę bei atitinkamus jungtinių tautų sprendimus. Turkija neprisijungia prie tų sprendimų, jų nepatvirtina. Apibendrindamas pasakysiu, kad ponios Ruiten pranešimas yra ankstesnio pranešimo tasa. Šis pranešimas pratėsi ir anksčiau patvirtintas ES rezoliucijas, remiamas ankstesnių metų pranešimais. Man atrodo, kad e, vis dėlto Turkija turėtų sureaguoti ir spręsti vis dar kylančias problemas dėl tarptautinės kritikos, kad persikėmi Turkijos žurnalistai, Turkijos vyriausybė vis dar į tai nereaguoja, bet labai svarbu pabrėžti, kad Turkija turi gerbti žmogaus teisės, jeigu ji nori kažkada įstoti į ES, jeigu nori turėti europinę perspektyvą. Toliau dėl žurnalistų teisių. Turkijoje nuolat kyla grėsmė žiniasklaidos laisviai. Ir tai atspindi ir e, Turkijoje sulaikytų žurnalistų skaičius. Man atrodo, kad čia Turkija užima lyderės poziciją. Turkija iš tikrųjų turėtų laikytis savo įsipareigojimų ir dėl migrantų bei prieglapšio prašytojų. Pritariu pranešėjai. Turkija turėtų pasirašyti susitarimą dėl redmisijos, dėl šalies europėjimo. Taip, šis procesas vyksta, tačiau reikia nepamiršti ir globalizacijos. Daug šalių, o taip pat ir Balkanų šalyje dar nesuprato, kad atstumas pasaulyje tarp įvairių šalių vis mažėja, vis glaudžiau vyksta globalizacija. Šalis vis glaudžiau bendradarbiauja ir dėl to šiuo metu svarbu to nepamiršti. Labai Svarbu, kad būtų palaikomi geri santykiai tarp šalių. Tikrai yra neprimtinas toks elgesys, kai yra grasinama kaiminiai šaliai, kai kaiminė šalis kritikuojamos. Labai ačiū. Toliau, pone Liūna Čeko, tada galėsime baigti um, diskusijas, kuriuose dalyvauja šešėliniai pranešėjai, tiksliau šešėlinių pranešėjų pasisakymų ratą. wouldn't mind if Mr. Tanner goes first. Aš nieko prieš, jeigu panas Pantanokas pirmiau kalbėtų. Nes aš turiu kalbėti uh, už Helen Flotrą, kuri įstrigo sniege, aš turiu jos užrašus prancūziškai, todėl mes man reikia išsiversti iš prancūzų į vokiečių. Ačiū, aš kalbu Jeffrey Van Ordeno vardu, šešėlinio pranešėjo vardu. Noriu padėkoti pranešėjai, poniai Umiroiten, už puikų išsamų pranešimą. Atvirai kalbant, jame daug kas kartojasi iš praeitų metų. E, tikėjomės, kad bus daugiau optimizmo galimybių, bet iš esmės jis nedaug skiriasi nuo praeitų poros trejetos metų. Dabar išgirdau naują sutrumpinimą užsienio politikos rytyje, vadinamai MINT. Visi esate girdėję BRICS E, Brazilija, Rusija, Indija, Kinija, o dabar mint Meksika, Indonezija, Nigerija ir Turkija. Kitos naujos atsirandančios stambios ekonomiškai svarbios šalis, kurių reikšmė per 30 metų turėtų išaukti. Ir e, Turkija, kaip žinia, yra stambi ekonomiškai, jos karinė galia didelė. Ir kai tik kalbame apie Turkijos įstojimą, e, suprantame, kad ta šalis yra labai svarbi pasauliniu mastu. Jos kandidatūra į e, ES e, narės e, labai lietai yra svarstoma dėl daugelio e, čia jau įvardintų problemų, pradedant Ankaros protokolo neįgyvendinimu, skaitant ir Kipro valstybės nepripažinimą ir ES NATO bendrosios saugumo gynybos politikos bendradarimo projektų pripažinimo, taip pat e, tam tikrų energetikos projektų viduržėmio jūroje, kur Kipras labai aktyviai reiškėsi, Turkija irgi nori savo išteklius e, išnaudoti, bet kadangi nepripažįsta Kipro, susirado ekonomiškai išskirtą zoną. Iškyla ir kiti klausimai, pavyzdžiui, žurnalistų įkalinimas, ypač iš kurdų mažumos, vietos politikų teisės, tautinių mažumų problemos Per keletą jau metų esu susitikęs su Sirijos krikščioniškosios bendruomenės nariais ne kartą ir jie nuorat kalba apie tai, kad Halki seminarija nėra e, pasirengusi priimti e, ortodokso kunigų mokytis. Dar vienas PKK e, lyderis kalėjime dabar esantis Aš nežinau, Očelanas. Aš nežinau, už ką Očelanas yra nuteistas, ar tai yra sus, įvelta terorist, terorist, teroristinių veiksmų. Bet mes turėtume stengtis, kad būtų tokie dalykai vengiami ir trijų kurdų moterų nužudimas Paryžiuje neturėtų trukdyti dialogo tasai. Turkija ilgą laiką prieštaravo Asano režimui Sirijoje ir ilgą laiką skatino opoziciją ir ginkluotai ir politiškai e, keisti savo veiklą. E, be to, Turkija e, atsisėjo nuo Irano, su kuriuo ankstesniais metais gana glaudžius ryšius palaikė. Taip pat aš džiaugiuosi, kad yra paminėta, jog siena su Armenija vis dar, kuri tebėra uždaryta ir pareikšta, kad mes su tuo nesutinkame. Ekonominis embargas e, Armenijai um, labai trukdo uh, jos reputacijai. Turkija turi pripažinti, uh, kad uh, palei jos rytinės sienas susidarė uh, neaiški padėtis ECR frakcija dėl Turkijos įstojimo ES laikosi e, ne vienalytės nuomonės, tačiau turime suprasti, kad reikia konstruktyviai su ta šalimi dirbti, kadangi ji yra labai stambi e, ekonominė ir priekybos partnerė. Mums reikia geresnio politinio dialogo, geresnių santykių, geresnės žmogaus teisų apsaugos. Pavyzdžiui, Tai, kad Turkija boikotavo Kipro pirmininkavimą, buvo labai nepriimtinas dalykas. Mes labai apgailestaujame, kad taip atsitiko. Galbūt e, kažkoks tai susitaikymo e, bandymas turėtų būti bent jau pastebėtas su kurdais. Bet bendrai galiu pasakyti, kad tas pranešimas e, yra apie labai sudėtingą ir komplikuotą politikos rytį ir mano frakcija bei šis komitetas e, šiai temai jau keletą metų skiria daug dėmesio. Norėčiau rekomenduoti, kad 23 ir 24 skyriai būtų peržiūrėti, nes kova su korupcija, teisingumo ir vidaus reikalų klausimai, kaip ir organizuotas nusikalstamumas ir toliau išlieka labai svarbus. Jeigu norime rinkėjų savo valstybėse įtikinti, kad pavyzdžiui Turkija taps turėtų tapti ES nare, e, tai žinoma, kad pirmiausia mūsų žmonėms rūpėtų organizuotas nusikalstamumas ir korupcija. Ačiū. Lunaček. Pane Lunaček. Ja, danke, Ačiū pirmininkė. Kaip jau sakiau anksčiau, aš pasisakau Ellen Flotter vardu, ji yra šešėlinė e, pranešėja, dėja, kaip ir kiti, užstrigo sniege, negalėjo šiandien atvykti į posėdį. Taigi, kolegės vardu, taip pat ir visos frakcijos vardu. Aš norėčiau padėkoti e, už šį puikų pranešimą, taip pat e, ji nori padėkoti ir už puikų bendradarbiavimą tarp šešėlinių e, pranešėjų. Norėčiau paminėti keletą teigiamų dalykų šiame pranešime, kaip kad sakė ir ponė Ruiten. Džiaugiamės tuo, kad uh, Visas Europos parlamentas reikalauja, kad būtų pradėtas darybas dėl 23-24 darybinių skyrių. Pane Reuten pranešime nurodė, kad e, turi būti užtikrintos ir homoses, homoseksualių bei transseksualių asmenų teisės. Taip pat reikėtų dėti daugiau pastangų tam, tam kad būtų pasiektas kompromisas tarp Turkijos ir Kipro. Taip pat norėčiau pripažinti ir tą vaidmenį, kurį Turkija turi humanitarinėje krizėje Sirijoje ir aplinkui ją. Ja, Turkija priemė daug pabėgėlių. Man atrodo, tai yra labai teigiamas ženklas. Džiugu, kad tai paminėta pranešime. Yra dar vienas dalykas, kur būtų galima šitą patobulinti. Čia norėčiau pateikti ir pakeitimų. Paminėsiu keletą punktų. Visų pirma, džiaugiamės tuo, kad tekste yra paminėtas ekologinis ir energetinis šalies potencialas, tačiau reikėtų nepamiršti ir aplinkos apsaugos problemų. Maničiau, kad reikėtų išsameu išanalizuoti visus aspektus, o taip pat reikėtų paminėti ir suplanuotas atominių elektrinių statybas. Taip pat e, reikėtų pagalvoti, kokius atsinaunančių energijos šaltinių išteklius turi Turkija. Jų yra daugiau negu dabar yra naudojami. Turkijos e, administracinis teismas neseniai priemė sprendimą dėl šliuzo statymo, labai svarbaus šliuzo statymo, nes jis netitiko aplinkos apsaugos standartų. Uh, Su Turkija vyksta labai svarbios dėrybos. Mes norėtumėm, kad prasidėtų dėrybos su Turkija ir dėl socialinių reikalų bei užimtumo. Profsąjungų teisės Turkijoje nėra gerbiamos ir aš manau, kad šį klausimą taip pat reikėtų iškelti vykstant dėryboms tarp ES ir Turkijos. Taip pat reikėtų užtikrinti, kad Turkija laikytųsi tarptautinės darbo organizacijos standartų. Kiti kolegos jau iškėlė klausimų, kurie yra susiję su e, BKK, taip pat kurdų bendruomenė, dabartiniu taikos procesu, kuris vyksta dabar tarp Turkijos e, vyriausybės ir GKK. Man atrodo, kad tikrai džiugu, kad mes kaip ES galime pasveikinti šį procesą, tačiau man atrodo, kad yra būtina. O čia beje tokį pakeitimą esame pakeitę kad reikėtų kritikuoti antiterorizmo įstatymus, nes jie labai apriboja žodžio laisvę. Taip pat pasisakydama šiame komitete norėčiau pareikšti, kad mes tikimės, kad bus ištirta byla susijusi su trijų kurdžių nužudimu Paryžiuje. Uh, ir tikiuosi, kad ši byla nesutrukdys e, Turkijai siekti pažangos. Tikiuosi, kad Prancūzija atliks baudžiamą įtyrimą ir patrauks baudžiamojon atsakomybę nusikaltelius. Pinan Selek procesas turės būti tęsiamas sausio 22 dieną. Ji buvo atvykusi praėjusią savaitę į. Strasbūrą, mes su jie buvome susitikę. Aš tikiuosi, kad ji bus e, išteisinta sausio 24 dieną ir jeigu tai atsitiks, tai turėtų būti užfiksuota ir šiame pranešime. Ačiū kolegos. Dėkoju. 12 yra norinčiųjų kalbėti. Labai nuoširdžiai jūsų prašyčiau kalbėti nelgiau kaip po dvi minutės. Ponas Gramas pirmasis. Ačiū pirmininkė. Aš taip pat norėjau pasidžiaugti šio pranešimu, tačiau, kad nešvaišyčiau komiteto laiko, labai trumpai ir tikslingai kalbėsiu. Pone Neits pristatė bendrą mūsų frakcijos reakciją, o aš norėčiau pirmiausia išskirti tas pranešimo dalis, kuriuose yra kalba apie energetiką ponia Omeroitin e, iš, išskyrė Turkijos potencialą atlikti esminį vaidmenį diversifikuojant energijos išteklius ir energijos e, perdavimo kelius. Ji taip pat džiaugiasi sprendimu sustiprinti ES ir Turkijos bendradarbiavimą energetikos klausimais. Iš ties, tas klausimas įgyja vis daugiau reikšmės, žinant, kad ES labai pavojingai priklauso nuo Rusijos nu- dujų ir naftos. Todėl mano frakcija sveikina sustiprintą ES ir Turkijos bendradarbiavimo susitarimą pasirašytą praėjusiu metu birželio mėnesį Štutgarde. Norėtume, kad būtų daugiau e, gerinamas energetikos infrastruktūros mechanizmas ir išmanėjai tinklai. Mes manome, kad ES partnerystė energetikos klausimais turi būti susijusi ne tik su reglamentavimu ir investicija jomis, bet ir su atitinkamu išteklių pasidalymu, ypač kai kalbame apie apie atsinaujinančius šaltinius. Pone Lūna čia apie tai kalbėjo. Mes esam linkę vertinti Turkiją kaip tam tikrą energetikos tinklą ar energetikos uh, tokį klasterį. Tačiau dabar, kai kalbame apie energetiką, turim suprasti, kad valdymo grupė turi susitikti net dažniau kaip vieną kartą per metus. Atsinaujantis energijos šaltiniai turi būti pagrindinis santykių tarp ES ir Turkijos klausimas. Ir be to mes turėtume visur įtraukti žaliosios energetikos raidą Turkijoje. Šiuo metu yra planuojama apie 50 anglilimi kūrenamo elektrinių toje valstybėje pastatyti. Mes norėtume, kad Turkija bent jau taptų NSO e stebėtoje. Mes norėtume, kad Turkija būtų įtraukta į platesnį ES atsinaujinančių energijos tinklą. Kartu su kolegomis mes renksime pakeitimus e, būtent e, šią linkmę. Pirmininkė, aš norėčiau pasakyti, kad jeigu kolegoms įdomu, rytoj 16 val. iki 18.30 vyks seminaras 1G2 vienas kūdų salėje, salėje, kuri yra čia, po mumis. Ir ten kalbėsime apie atsinaujančius energijos šaltinius ir bendradarbiavimo to klausimu. Toliau, ponė Kopa. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš norėčiau pasveikinti e, ponę e, Umaroiten ir padėkoti ją už šį projektą. Dėkoju kolegoms už puikų pagrindą diskusijoms. Aš suprantu pranešėjai iškilusius sunkumus įtraukti visus e, klausimus, visas problemas iškylančias santykiuose su tokia e, sudėtinga šalimi kaip Turkija į vieną dokumentą. Ji e, turbūt supranta, kad šį kartą pakeitimų yra daugiau negu įprasta ir aš pati stengsiuosi apsiriboti esminiais dalykais. Aš labai norėčiau, kad mes toliau bendradarbiautume. Kaip plačiai žinoma, ES ir Turkijos santykiai dabar išgyvena tam tikrą stagnacijos etapą. E, visiškai suprantama, kad šiuo pranešimu yra norima duoti palankų signalą ir nuo pat pirmosios pastraipos Turkija yra giriama už tai, kad įgyvena pozityviai darbo atvarkę ir sprendžia strateginės reikšmės klausimus. Tačiau manau, kad tai neturėtų užgošti realybės ir e, rimtų problemų egzistavimo. Per šį pasisakymą aš nekalbėsiu apie žmogaus teisų padėtį šalyje, kur e, padėtis labai ženkliai blogėja, daugelis kolegų jau apie tai kalbėjo. Aš savo ruoštų manau, kad pastarėjai mėnesiai labai aiškiai parodė, kaip Turkija vertina jos santykius su ES. Pozityvi darbo atvarkė buvo įgyvendinta pagal Ankaros prioritetus ir valstybė veik užšaldė santykius su ES e, besikeitinčia pirmininkaujančia šalimi. Turkija mano, kad galima ignoruoti, galima nekreipti dėmesio į Kiprą E, nesusilaukiant jokių padarinių. Manau, kad pranešime labai svarbu akcentuoti, kad toks nerimtas požiūris ir e, išskir tam tikrų valstybių pavienis vertinimas nėra priimtini. Aš žinau, kad e, kai susitiksime su Turkijos atstovais, Turkijos parlamento atstovais. Turime jiems aiškiai pasakyti, kad dėl to, kad Turkija nepripažino Kipro, reikėjo atšaukti 17 Turkijos ir ES aukščiausio lygio susitikimo. Pone Marutin sako, kad 22 pastraipoje apie tai yra kalbama. Taip, aš tą mačiau. Turiu pasakyti tiesiai šviesiai Šis faktas turi būti rašytas į tą dalį, kurioje kalbama apie konstruktyvų dialogą ir bendrą supratimą. Kaip jūs jau sakėte, yra paminėtas Turkijos uh, požiūris 22 pastraipoje ir gerų kaimininių santykių kūrimo kontekste. Mano nuomonė ši formaluotė nėra labai tiksli. Mes nekalbam apie gerą, gerą kaiminystę tarp Turkijos ir Kipro, tai yra principo pagarbos ES sutartims ir instituciniai tvarkai e, išlaikimas valstybėje kandidatėje. Mes negalime sukurti atskiros skiriaus apie konstruktyvų dialogą, nekalbėdami apie šias problemas. Kalbant apie gerus kaimininius santykius, problemas neapsiriboja tik Kipru. 2012 metais matėme, kad užsitėsi Turkijos um, pozicija, Turkijos požiūris, kuriuo buvo uh, grasinamos kai kurios suverenios valstybės ir jo, jų suverenios teisės. Ir net tarptautinės teisės nuostatomis buvo bejojama. Dar porą dalykų paminėsiu ir aš būsiu pasakusi viską, ką noriu dėl savo pakeitimų. Pirmiausia, sutinku su kolegomis dėl trijų kurdų moterų nužudimo Paryžyje. Ta klausimą reikėtų atidžiau išnagrinėti. Ir aš pritariu Ulrikai nu- Lunaček der Pinarpselech Ačiū, toliau panas Boskų. Ehm, ehm, Ačiū, pirmininkė. Visų pirma, aš norėčiau bendrai pagirti Ryją, mūsų pranešėją, parengus tokį gerą ir subalansuotą pranešimą. Manau, kad e, gerai yra pripažinti, jog Mums visiems reikia stengtis padaryti įtaką šiame procese. Manau, kad mes galime šiek tiek įtakoti padėtį Turkijoje. Jeigu pažvelgtume į tai, kaip Turkijos e, santykiai su kurdų bendruomenė pasikeitė, e, kalbėti reikia ne tik apie spaudos laisvę, kur kas plačiau šios temos apima, bet aš sutinku su Ryja. Svarbu yra pradėti dėrybas dėl 23 ir 24 straipsnių. Ne tik e, kalbant apie spaudos laisvę, bet bendrai aptariant visas žmogaus teisės. Vėlgi, kalbam apie smurtą prieš moteris. Tam reikia gero sprendimo. Šitą čia galėtume nuveikti. Toliau. Teisingumo sistemos reformų paketas ir konstitucijos reforma. Apie tai turėtume kalbėti. Ir paskutinis dalykas, kurį norėčiau išskirti negalėtume pamiršti to, kad reikia e, Turkijos išeiviams garantijų, kad jie gali sugrįžti į Turkiją. Sugryžusieji žmonės turi būti tikri, kad jų žmogaus teisės bus gerbiamos. O dėl Rijos minties apie pagalbą Sirijos pabėgėliams, Europa turėtų E, suteikti kuo daugiau pagalbos ir nedelsdama. Ačiū. Mr. Sofokleus. Dėkuoju dabar ponas Sofokleus. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καταρχάς να ευχαριστώ. Ačiū pirmininkė. Visų pirma, aš norėčiau padėkoti pranešėjai. Turiu pripažinti, kad ji tikrai stengiasi pateikti subalansuotą pranešimą. Vis dėlto man svarbiausias klausimas atrodo štai koks. Netiek svarbu, ką likščiol pasiekė Turkija, bet ką turėjo likščiol padaryti, bet nepadarė. Man atrodo, kad dėja nuolat e, Turkija provokuoja arba elgesi agresyviai ES atžvilgiu. Galiu kalbėti ir konkrečiau. Iš esmės, Turkija nuolat pažeidinėja labai aiškias jungtinių tautų rezoliucijas, o taip pat ir tarptautinę teisę. Turkija vis dar negerbė labai svarbių europinių vertybių, nes iš dalies e, vienos ES valstybės narės teritorija dar yra užimta. E, Turkijos armijos. Dabar dėl darybinių skyrių 23-24, man atrodo, tai yra darybinė provokacija atidaryti šios skyrius, kol Turk, e, Turkija nepripažįsta Kipro. Man atrodo, kad visiškai e, teisingai apie tai rašoma ir pranešime. Turkija jau pražiopsojo progą normalizuoti santykius tarp abiejų šalių. Konkrečiai kalbant, vis dar e, nelegaliai yra kolonizuota Kipro dalis, vis dar Turkija nebendradarbiauja su Kipru, kaip jau sakiau, e, Turkija vykdo karinę okupaciją dalyje ES valstybės narės teritorijoje. Ir taip pat Turkija grasina Kiprui ir dėl ekonominio aspektų, tarkim, dėl gamtinių dujų. Baigdamas pasakysiu, kad nepritariu tam, kad būtų pradėtos dėrybos Turkija dėl 15, 23 ir 24 dėrybinių skyrių. Ačiū. E, Ponas Angurakis. Ačiū pirmininkė. Visų pirma, aš norėčiau pasakyti, kad Turkija tikrai yra didelė, svarbi šalis, bet e, mano frakcija pasisako prieš Turkijos įstojimą į ES, nes mums atrodo, kad tai dar e, pablogintų darbuotojų situaciją. Aš dabar į tai nesigilinsiu iš esmės, galbūt kažkada tam dar turėsime laiko. Šiandien pasisakysiu tik tai Kipro klausimo, taip pat ir apie Siriją. Aš labai neigiamai vertinu Turkijos vyriausybės poziciją Sirijos atžvilgiu. Turkija turi didelės įtakos Sirijos e, žmonių tragedijai. Taip pat um, Turkija yra leidus blokuoti raketas pasienio regione. Tai, man atrodo, dar labiau pablogino situaciją. Norėčiau konkrečiai pakomentuoti ir 23 punktą. Man atrodo, kad Turkija yra neatlikusi daug dalykų, ko buvo įsipareigojusi. Man atrodo, tai tikrai yra e, rimtas dalykas. Nepamirškime anksčiau Europos parlamente patvirtintų tekstų dėl Kipro suvienijimo. Uh, Ankstesniuose dokumentuose yra parašyta, kad pagal jungtinių tautų sprendimą turi įvykti Kipro suvienimas. 79 metais um, buvo taip pat primta atitinkamų sprendimų. Labai svarbu, kad Turkija juos įgyvendintų. Jeigu kalbame apie Kiprą, tai labai svarbu, kad būtų atnaujintas dialogas ir dėrybos. Uh, Taip pat reikėtų pabrėžti, kad nepaisant visų pastangų, kurias dėjo prezidentas Kristofijas, Turkija, o taip pat ir e, Kipro turkų bendruomenės lyderiai, e, nepadarė nieko, kad e, būtų siekiama susitarimo su Kipru, kad būtų tęsiamas dialogas. Atvirkščiai buvo pasiektas regresas, lyginant dabartinę situaciją su ankstesnėmis dėrybomis. Toliau Dar viena pastaba dėl tiesioginės priekybos. Man atrodo, kad tiesioginiams veiksmams nėra jokio teisinio pagrindo. Panašu, kad e, e, tokia formuluotė, kaip kad dabar yra e, pranešime, nepadės sureguliuoti situacijos. Turiu ir dar vieną pastabą dėl išskirtinės ekonominės zonos ir e, Turkijos pozicijos. Pirmininkas nutraukė kalbėtoją ir primena, kad jis jau viršio kalbėjimo laiką. Ponas Angurakis, aš jau netrukus baigsiu. Dėl tos ekonominės zonos ir to, ko dar pranešime trūksta. E, Man atrodo, kad e, ekonominė zona yra vienintelis pavyzdys, kai čia bendruomenės bendradarbiauja ir aš manau, kad Turkija turėtų daryti viską, kad toks bendradarbiavimas būtų tęsiamas. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πρώτα να καλωσορίσω την, τους α, Τούρκους συναδέλφους της Τουρκικής Εθνοσυνέλευσης. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš e, noriu pasveikinti mūsų kolegas turkus, kuriems geras pranešimas parengtas. Taip pasveikinu ponę Omaroidin parengus tokį gerą pranešimą. Jis būtų dar geresnis, jeigu ponė Omaromen e, sutiktų priimti visą eilę pakeitimų ir pakoregavimų. Žinoma, mes e, čia kalbame apie tai, kokia svarbi yra Turkija, joks vaidmuo pasaulyje, bet aš norėčiau pabrėžti, kad ES turėtų lygiai taip pat nepamiršti apie savo vertybės ir principus. Negalima kalbėti tik apie prekybą ir tarptautinės prekybos taisyklės. Visuomet reikia stebėti, kad tarptautiniu mastu būtų laikomasi žmogaus teisų. Mes esame maža ir silpna valstybė, mums reikia stipraus kaimyno ir mes pasisakome už Turkijos e, įstojimą Europos Sąjungą, jį padėtų mums pasisipresniems. Aš e, nekartosiu to, ką jau sakė daugelis kolegų, nors ir norėčiau labai ilgai kalbėti, bet noriu pataupyti laiko. Mes e, manome, kad reikia e, aiškiai pasakyti, ką Ankara galėtų padaryti e, Kipro klausimu. Čiagi kalba apie karinę Turkijos okupaciją. Turkija užima ES teritorijos dalį. Ir mes negalime kalbėti tik tai apie įžeidžiantį elgesį prieš Kipro žmonės ir panašiai. Mes nekalbame apie tai, kas yra draugas ar nedraugas. Tai yra dalykas, kuris negali būti nepastebėtas. Čiagi paprasčiausiai kalbame apie tai, kokius santykius tokia Turkijos pozicija, kokį poveikį tokia Turkijos pozicija daro ES ir Turkijos santykiams. Niekas čia Turkijos nenori žaidinėti. Kitas dalykas, matome, kad trūksta E, minties, e, kurioje būtų pasakyta, kad Turkija trukdo Kibrų išnaudoti gamtos išteklius esančius jūroje. E, kitas dalykas gali dėl famagusta. Mm, Turkija galbūt pažadėjo jungtinėms tautoms, kad bus atiduotas joms miestas, bet juridiniu požiūriu mes turime suprasti, kaip toks Kipro miesto likimas galėtų būti sprendžiamas. Tarptautinės teisės principai turi būti taikomi, ES teisė turi būti taikoma ir ES teisinė įgytis, kitaip negalės būti. Dėkoju už tai ir atsiprašau, kad per ilgai kalbėjome, bet mums mažiesiams kaip visada nelieka laiko. Now, uh, Mrs. Papadopoulos. Pone Papadopoulos. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κινδυνεύει. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš pakartosiu tai, kas jau buvo pasakyta, bet aš Kiprė gyvenu ir aš mačiau, e, kaip vyksta okupacija, pažydžiamas pagrindinės teisės, žmonės neturi laisvo judėjimo galimybių, darbo teisės yra ribojamos, miestai yra okupuoti Kiprė. Aš norėčiau, kad šiame pranešime būtų aiškiai pasakyta, jog e, visi turi imtis veiksmų, kad priartėtų prie ES. Nors šis pranešimas yra labai geras, mes negalime Turkijos traktuoti taip pat kaip Kipro. Turkija okupuoja Kipro, o Kipras nuo to kenčia, negali abi pusės būti traktuomas vienodai. Aš teikiau pakeitimų, nes manau, kad 24 pastraipoje neužtenka pasakyti, kad reikia e, stiprinti dingusių bežinios asmenų paiešką. Mes turime aiškiau pasakyti, kas vyksta karinėse zonose. Ne, yra dabar tarsi įkūriama e, nauja karinė zona. Ir e, mes minime, kad ten reikia surasti dingusius bežinio žmonės. Tokių zonų nebeturi būti apskritai. Aš norėčiau, kad ponia Omaroitin kalbėtų apie tokias karinės zonas. Kitas dalykas. Dėl to, kas e, yra paminėta apie parlamentarų tarpusavio susitikimus. Ir e, aukščiausio lygio vadovų susitikimas. Tai, ką padarė Turkija E, pirmininkaujančio Kipro atžvilgiu. O Kipras gidėjo pastangų, kad vizų klausimas būtų sprendžiamas žmonėms norintiems išvažiuoti iš Turkijos. O tuo tarpu Turkija, Turkija grasino pirmininkaujančiam Kiprui e, gamtinių dujų pagrindų. Čia turėtume aiškiau pasakyti, kas už ką atsakingas. Nes e, likus keletai dienų iki rinkimų, dabar e, mes sakome, kad su Turkija dirbame taip kaip įprastai. Negalima leisti, kad valstybė, kuri stengiasi įstoti Europos Sąjungoje, negerbtų Europos Sąjungos institucijų. Kitas dalykas, labai daug kalbama apie Turkijos ekonominį vaidmenį, bet aš vis tik norėčiau pasakyti, kad politiniai kriterijai yra lygiai taip pat labai svarbus Europai, Europos žmonėms, o politiniai principai yra pažeidžiami moterų teisės, žurnalistų teisės yra pažeidžiamos. Amnesty International smerkia įvykius valstybėje. E, tokių dalykų Turkijoje yra daug, todėl aš nesutinku su tuo, kad būtų atidarytos de, skirtingi dėrybų skirsniai. 24 punkte yra kalbama apie dingusių žmonių paaišką, apie 15, 22, 25 skirsnius čia turėtume kalbėti, jeigu mes norime pradėti, e, jeigu mes pradėsime dėrybas dėl atskirų skirsnių, kaip klausimas niekada nebus išspręstas. Pone Gomeš, aš manau, kad reikia palaikyti Turkiją, jai teikiant humanitarnę paramą Sirijoje. Ir ES turėtų palaikyti Turkiją. Toliau kurdų klausimas yra esminiai svarbus. Mes džiaugiamės, kad šiuo metu vyksta dėrybos ir aš pritariu tai nuomoniai, kad kurdžių moterų e, nužudimas Paryžiuje yra bandymas užgneušti šias dėrybas, tačiau būtina atlikti išsamų tyrimą šiuo atveju ir mes turėtume kaip parlamentas tam pritarti. Aš pritariu ir jas parengtai, parengtam dokumentui. Jis yra subalansuotas ir aš pritariu tam, kad reikia pradėti dėrybas dėl 23 ir 24 dėrybinių skyrių, reikia numatyti konkrečius objektyvius kriterijus. Yra daug sričių, kur Turkija turi labai daug ką nuveikti. Turkijoje daugiau žurnalistų yra įkalinta negu kad Irane ar Irane Kinijoje tai yra iš tiesų nepriimtina. Ir mes turėtume aiškiai apie tai kalbėti. Žmogaus teisų klausimai, taip pat teisingumo sistemos funkcionavimas, kovos su terorizmu įstatymas. Aš nenorėčiau dabar e, komentuoti Kipro klausimą. Aš norėčiau pasidžiaugti Kipru. Uh, už labai profesionalų ir nuosaikų veikimą pirmininkavimo metu. Siekiant pirmininkavimo tikslų, ne tiek daug valstybių būtų žėmusios tokią poziciją, kokios ėmėsi Kipras. Ir dabar mes turime labai aiškiai bičiuliams Turkijoje pasakyti, kad Viskas taip tęstis toliau nebegali. Ankaros protokolas turi būti įgyvendinamas ir Turkijos elgesys Kipro kaip pirmininkaujančios šalies atžvilgių buvo visiškai neprimtinas Europai. Turkija bandė užkirsti kelią Kiprui ieškant gamtinių išteklių ir aš visiškai pritariu kolegijai Kopi, Koppa, e, kuri sakė, kad reikia aštresnių, stipresnių žodžių e, mūsų pranešime. Ir žinoma, aš pasisakau už tai, kad reikia pradėti dėrybos dėl 23 ir 24 dėrybinio straipsnio. Dėkuoju dabar, panas Raisel. Ačiū, pirmininkė. Aš visų pirma norėčiau padėkoti kolegijai Ruimen Reuter už šį puikų pranešimą. Pris, pritariu anksčiau kalbėjusiems kolegoms, iš tikrųjų dar pranešimą būtų galima patobulinti, bet ir dabar jis yra geras. Aš džiaugiuosi, kad šiandien tarp mūsų yra draugų iš Turkijos, jie gali matyti, kaip vyksta um, diskusijos ir niekam nekils jokio abejonių dėl diskusijų. Uh, Dėl ES plėtros ir Turkijos narystės iš tikrųjų Turkija mums labai praverstų. Matome panašią situaciją ir gazos ruožę, ir e, Izraelija, panaši situacija yra ir tarp Kipro ir Turkijos. Vis dėlto mes manome, kad Turkijai turėtų būti suteikta narystės perspektyva, ne privilegijuotos partnerystės. Aš neprieštaraučiau dėrybų pradėjimui dėl 23 ar 24 skyrių. Manau, kad vis dėlto Turkija šias problemas turėtų išspręsti ir net nestodama Europos Sąjunga. Pati Turkija turėtų būti suinteresuota išspręsti uh, problemas teisingumo srityje. Uh, dėl žiniasklaidos laisvės. Turkijos vyriausybė yra skolinga šių problemų sprendimą Turkijos e, žmonėms. Aš suprantu, kad e, Turkijos ir Kipros santykių klausimas yra labai rimtas, bet galbūt vis dėlto pradėkime e, dėrybas. Prieš 50 metų prasidėjo dėrybos tarp Vokietijos ir Prancūzijos visų pirma buvo tartasi dėl anglies bendrijos. Taigi gal pasimokinkime iš istorijos. Um, laikui bėgant e, viskas atrodo kiek kitaip. Galbūt e, dabar e, situacija tarp, Turki, atsiprašau, tarp Vokietijos ir Prancūzijos yra visai kitokia, negu kad buvo manyta anksčiau. Kyrie, Pone Janaku. Ačiū pirmininkė. Aš norėčiau pasveikinti ponę Omen Ruiten. Ji yra tikrai ekspertė. Ji jau ne vienerius metus yra pranešėja. Ir, ir šį kartą ji pateikė puikų pranešimą jis yra gerai subalansuotas, tačiau vis dėlto ne visus dalykus buvo atsižvelgta. Kai kuriuose sritise Turkija nesilaiko įsipareigojimo. Visų pirma, norėčiau paminėti UNKLOS Junktinių tautų jūrų teisę, taip pat grasinimą karu kitoms šalims, pavyzdžiui, Graikijai. Yra ir daugiau kitų klausimų, kurie susiję su tikėjimo laisvė ir žmogaus teisėmis. Aš pateiksiu porą pakeitimų, tikiuosi, kad pane Omen Ruiten juos atsižvelgs. Man atrodo, kad mes kiekvienais metais tiesiog konstatuojame, kad Turkija nepaiso visų demokratinių vertybių, nors ir siekia europinės perspektyvos. Dėl 13 punkto formuluotės turiu pastabą. Ten vėl um, panaši situacija. Yra parašytas susitarimas. Pirmus tris metus jis turėtų būti taikomas tik turkijos piliečiams, paskui ir kitiems. Man atrodo, kad uh, šioje srityje taip pat dar kyla problemų. Pavyzdžiui, dėl vizų režimo liberalizavimo. Uh, Man atrodo, jeigu Turkija ir toliau elgsis taip, kaip elgesi dabar, tai nebūtų teigiamas ženklas toliau tęsti e, dėrybas dėl vizų režimo liberalizavimo. Ponas Kačin, ačiū ponė pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau pasveikinti pranešėją. Iš ties pranešimas yra subalansuotas. Tačiau būtina pridurti tai, kad mums reikia pabrėžti tuos dalykus, kurie mus jungia. Turkija ne vieną kartą yra pademonstravusi, kad ji siekia pažangos, ji siekia augimo ir demokratizavimo proceso. Ir Turkijos piliečiams būtų labai gerai, jeigu mes padėtume atverti pagrindinius dėrybinius skyrius. Mums reikia išeiti iš tos aklavietės Mums reikia sprendimų, o ir tokių sprendimų reikia dabar. Noriu pateikti Jums pavyzdį. Dialogas tarp Prištinos ir Belgrado. Sirija nepripažino Kosovo, tačiau per keletą mėnesių išėjo iš aklavėtės ir pareiškė, kad palaikys tiesioginius ryšius ir pažanga yra stebima kiekvieną dieną. Prieš keletą mėnesių visą tai atrodė uh, neįmanoma, tačiau šiandien visa tai yra realybė. Taigi aš kreipiuosi į Nikosiją ir Ankarą e, prašydamas panaikinti tą blokadą. 2004 metų plėtros procesas dar nėra baigtas. Visa tai mums yra iššūkis. Turkija yra ES šalininkė. E, Turkija yra labai svarbi veikėja visame regione, jie yra ir NATO narė. E, Raketų dislokavimas yra solidarumo tarp ES ir Turkijos ženklas, o kalbant apie ES, mes turime apgalvoti būtinus konkrečius žingsnius. ES turėtų e, pasitikėti Turkiją ir pažiūrėti, kaip Turkija įveikė finansinę ir ekonominę krizę prieš keletą metų. Aš esu liberalas ir aš norėčiau pabrėžti tą pažangą ir sėkmę, kurią pasiekė Turkija užtikrindama didesnį moterų dalyvavimą švietime, švietimo sistemoje. Turkija žengia į priekį, Turkija transformuosis ir taps atviresnė ir demokratiškesnė. Turkija yra labai svarbi ir kaiminiams šalims Libanui, e, Sirijai, Iranui, Irakui. Turkija yra ne tik regioninė mūsų partnerė, bet ir mūsų bičiulė ir ji, ji nusipelno draugiško mūsų požiūrio į ją. Jeigu mes sutikime galimybę laisvai judėti vakarų Balkanuose, mes turėtume kalbėti neturėtume užmerkti savo akių prieš Turkiją. Turkijai reikia pagalbos ir mes turime ją e, paraginti ir padrasinti. Ponas Howard. Pirmiausia, aš sveikinu pranešimo projektą. Aš manau, kad ponia Omen Roitman stengiasi parengti subalansuotą pranešim, pranešimą. Aš džiaugiuosi tuo, ką jis sako apie vizų liberalizavimo režimą, Pritariu tam, kad reikia nustatyti konkrečius kriterijus. Dėl Kipro aš pritariu kolegai Hanes. Kipras pirmininkavo puikiai. Mes norime visuomet parengti proporcingą pranešimą ir mes turėtume palaikyti pranešėją siekiant tokio pranešimo. Ekonominis augimas 10 procentų praėjusiais metais. Aš pritariu tam, ką sakė Anės. Dėl to svarbaus vaidmens, dėl taip pat Turkijos veiksmų Sirijoje, dėl e, rūpinimosi pabėgėliais, dėl ombudsmeno naujos ombudsmeno galios yra apribotos, kalbant apie kalinių skundus. Taip pat CHP atsisakė dalyvauti balsavime. Komisija, jeigu sureaguos diskusijų pabaigoje, gal galėtų pateikti savo nuomonę apie padėtį dėl kurdų. Aš dalyvavau kai kuriuose teismo procesuose dėl PKK E, turime pasinaudoti galimybę spręsti kurdų klausimą, taip pat dėl žmogaus teisų gal komisija galėtų pasakyti, ką delegacija Ankaroje padarė dėl e, žmogaus teisų padėties, kai buvo areštuota 18 aktyvistų šių metų sausio 18 dieną. Tai mums kelia didžiulį susirūpinimą. Dėkuoju dabar ponė Latford. Ačiū ponė pirmininkė. Dėkuoju už galimybę pasisakyti. Nedalyvavau, kai prasidėjo diskusijos e, dėl šio klausimo, kaip pasisakė pranešiai ir šešėliniai pranešiai. Aš pritariu. Aš manau, kad pranešimo projektas yra geras, subalansuotas, gan glaustas, visą tai yra labai gerai. Aš sutinku su Richard Howard ir Ana Gomes, kad reikėtų daugiau dėmesio skirti teigiamiems, pozityviems elementams ekonomikai, taip pat Turkijos vaidmenių regione bei priekybos apimtims. Apie tai reikėtų kalbėti antrame puslapyje pabrėžiant jų svarbą. tie pozityvūs teigiami aspektai galėtų būti labiau matomi pranešime. Dėl devinto punkto norėčiau kalbėti, dėl grėsmės žodžio laisviai, dėl žurnalistų sulaikymo. Iš tiesų klausimas yra sudėtingas. Tai taip pat liečia ir kurdų klausimą. Norėčiau, kad būtų labiau akcentuojamas šis klausimas, kad būtų siekiama politinio sprendimo. Nužudimai Paryžiuje kelia didžiulį susirūpinimą, juos taip pat būtina įtraukti į pranešimą. Mane taip pat neramina sulaikymai valstybėse narėse. Reikia kovoti su PKK terorizmu. Tačiau negalima nesuteikti žodžio laisvės tiems, kurie kalba už kurdų teisę patiems apsispręsti ar už kurdų autonomijos teisę. Ar išnaudojau man skirtą kalbėti laiką? Jau kalbu dvi minutės, dar keletą sekundžių. Aš pritariu tam, kas buvo pasakyta apie vizų režimo supaprastinimą. Ir aš sutinku, kad nereikėtų tiek daug kalbėti apie Kiprą. Aš pritariu kai kuriams pastaboms, bet apgailę stauju dėl to, kad Kipras rodo savo pastangas Dėl halumio sūrio patvirtinimo aš manau, kad reikėtų parodyti kur kas labiau bendradarbiavimui atvirą požiūrį. Dėkoju, ponia Fliotru. Ji taip pat yra Europos ir Turkijos bendro parlamentinio komiteto pirmininkė. President. Ačiū, ponė pirmininkė. Ačiū, kad e, sutikot man suteikti žodį, nepaisant vėlavimo dėl sniego. Uh, Tai paaiškina, kodėl ir mūsų ministras Fabijus, ne, kuris negalėjo atvykti. Kodėl jis negalėjo atvykti? Dėl Turkijos. Pirmiausia, dėkuoju ponio Maruitin, kuri pristatė pranešimą konsoliduojantį visą nuveiktą darbą per keletą metų. Ir tai tik sutvirtina konsensusą, kurį mes galime jau e, parengti ankstesniais pranešimais. Ir taip pat šiame pranešime yra paminėta, jog bus atidaromi skirsniai, kurie šiandien yra laikomi ne tik pageidautinais, bet ir įmanomais. Šiandien aš galiu pasakyti, kad mes gyvename tam tikrame šešių mėnesių tarsi politinėme lange. Ir manau, kad šiame pranešime yra labai gerai išnaudotos ir paaiškintos tos politinės galimybės, kurios atsiveria per pasirengimo narystiai procesą ir ES santykių su Turkija tobulinimo procesą. Aš džiaugiuosi, kad ypač yra akcentuojami jautriausi klausimai, pirmiausia, kurdų klausimas, taip pat reformų, teismų reformų klausimas Taip pat yra pabrėžiama, kokią reikšmę mes siejame su naujos konstitucijos rengimu, lygiai taip pat žodžio ir žiniasklaidos laisvę. Manau, kad galėtume šiek tiek daugiau dar pakalbėti apie kurdus. Žinoma, dialogas vyksta, jis tęsiasi ir mes galime jį tik tai skatinti, negalima. Uh, uh, leisti, kad tam dialogui sutrukdytų tokie baisus faktai, kaip kad matėme Paryžiuje. Bet lygiai taip pat mes turėtume giliau kalbėti apie teisių įtvirtinimą. Naujosios konstitucijos kontekste tai būtų minima e, žodžio laisvė, gimtosios kalbos e, apsaugojimas, mokymasis ją, e, savivaldybių teisės ateityje, teritorinių zonų teisės. Taip pat turime daugiau kalbėti apie kovą su terorizmu, politinius veiksmus susijusios su tuo. Uh, E, o dėl ketvirtojo paketo aš manau, kad ponė Rūtien pati įvertins, ar yra galimybė pagilinti tai, kas jau yra parašyta dėl žodžio laisvės ir dėl spaudos laisvės. Galbūt e, turėtume šiek tiek daugiau su delegacija tuo klausimu padirbėti, nes nors parlamentarai jau e, stengiasi, dar nedaug kas yra padaryta, nedaug kas yra išanalizuota ir surinkta. Galbūt galėtume e, E, savo pranešime šiai temai skirti daugiau dėmesio. Dar kartą dėkoju ponė Omeroiten, ji gali manim e, pasikliauti, aš padėsiu jai sutvirtinti tą poziciją, kurią ji pasirinko. Mes kalbame apie dėrybų skirsnių atverimą, apie diskusijų su e, kurdų klausimų atverimą, lygiai taip pat apie naujos konstitucijos kūrimo aptarimą. Taigi aš pasisakau už uh, jos pasirinktą poziciją, manau, ji yra labai aktuali ir bus labai efektyvi. Pavyzdžiui, kai kalbame apie kurdų klausimą, tai yra regiono masto klausimas. Čia ir Iranas su tuo susijęs, ir Sirija. Todėl mes turim kalbėti apie tokių diskusijų geopolitinę reikšmę. Ir todėl šiame pranešime mes turėtume dažniau kalbėti apie šio proceso politinę reikšmę. Ir aš tikiuosi, kad priimti sprendimai bus lemiami. Ačiū. Now, Ačiū. Plėtros generalinio direktorato atstovas, prašom. Monsieur le Président, euh, Madame la rapporteure, merci euh, beaucoup. Euh... Ačiū pirmininkė. Labai ačiū. Aš noriu dar kartą padėkoti poniai ir Omairoitėn už subalansuotą, teisingą pranešimą. Taip pat e, e, už tai, kad jo ir formuluotė, ir turinys yra geri. Šiame pranešime e, E, mes vadovaujamės e, spalio mėnesį 2012 metais komisijos paskelbta pažangos ataskaita, taip pat ir gruodžio mėnesį taryboje priimtomis išvadomis. Mes manome, kad pozityvi darbo atverkė suvadino nepaprastai svarbu vaidmenį išlaikant santykius tarp uh, Turkijos ir Europos Sąjungos uh, gerame, geroje būklėje, gerus Ir aš manau, kad tai, apie tai kalbėjo daugelis prieš mane pasisakusiųjų. Aš tik tai norėčiau paminėti e, pagrindinius pasiekimus įgyvenant šią pozityvę darbo tvarkę. Tai būtų veiksmų plano užbaigimas stengiantis liberalizuoti vizas, vizų e, procedūrą Turkijos piliečiams. E, Lygiai taip pat tarybos išvadose e, jau buvo kalbama, kad reikia toliau žiūrėti į ateitį ir galvoti, konstru, ieškoti konstruktyvesnių sprendimų, e, kad 2013 e, metais atsivertų nauji skirsniai dėrybose. Dabar aš pasinaudosiu progą ir padėkosiu visiems, kurie kalbėjo, kad kuo greičiau turėtų 23-24 straipsniai būti pradėti svarstyti skirsniai. Uh, E, aš galiu pasakyti, kad tik atidarydami šios skirsnius mes jau galėsime užmėgsti žymiai aktyvesnį dialogą su Turkija politiniais klausimais susijusiais su žmogaus teisėmis apie, kai, apie ką ir šiame pranešime yra kalbama. Aš manau, kad e, ponios Rijos Uomus Roitent pranešime e, pasirinkta pozicija yra teisinga. Ir šiame kontekste norėčiau paskatinti Europos parlamentą duoti labai aišku remiantį signalą, e, stengiantis įgyvendinti iniciatyvą pažabosenčią e, smurtinius veiksmus Turkijoje. Jau daugiau negu 30 metų tas smurtas ten matomas ir reikia ieškoti ilgalaikio bendro kurdų problemos sprendimą. Be to, ta problema yra susijusi su visa eilė kitų sunkumų, kuriuos nuolat aptarėme savo pranešimuose ir diskusijose. Ačiū. Uh, before, uh, asking, uh, Prieš suteikdamas žodį pranešiai Rymai Omenroitin užbaigti ir apibendrinti diskusijas, aš norėčiau kolegoms priminti, kad pakeitimus galima teikti iki vasario 5 dienos 12 valandos. Pone Roimet. Ačiū, ponė pirmininkė. Su savo kolegomis bandžiau parengti subalansuotą pranešimą dėl Turkijos pažangos. Pranešimas turi būti subalansuotas. Dėkoju už visų išsakytus komentarus. Šis pranešimas yra primtinas parlamento daugumai, tai yra taip pat svarbu. 90 procentų mus visuomet palaikydavo ir aš tikiuosi, kad ir šį kartą susilauksime tokio palaikymo. Kita mano pastaba. Aš norėčiau dar kartą priminti, kad dėrybos yra atviras procesas ir mes dabar negalime nurodyti baigimo datos, nes pirmiausia reikia užtikrinti, kad laikomasi politinių kriterijų. Data yra svarbi, tačiau dėrybos dėl skyrių yra svarbiausias dalykas. Leiskite pereiti man prie dėrybinių skyrių. Jeigu mes norime, kad Turkija imtųsi daugiau veiksmų dėl žmogaus teisų, dėl teisminių institucijų, tai būtų gerai laikytis pozityvios darbo tvarkės, oficialių kriterijų Tačiau reikia padaryti dar daugiau, todėl reikia pradėti dėrėtis dėl šių dėrybinių skyrių. Trečia. Žiniasklaidos laisvė, žodžio laisvė. Tai yra pagrindinės Europos vertybės. Todėl devintame punkte mes ir sakome, kad teismų sistema yra reikalinga. Ketvirtasis paketas tiek, kiek aš jį mačiau, galėtų tą užtikrinti. Prieš pusantros savaitės aš kalbėjausi su konstitucinio teismo atstovais, su teisėjų ir prokuro, prokurorų tarybos atstovais bei kasacijos teismo atstovais ir aš esu įsitikinusi, kad Turkija nori pasikeitimų. Toliau dėl energijos, energetikos. Jeigu Turkija blokuoja Kipro ir Izraelio dalyvavimą atsinaujinančių energetikos išteklių organizacijoje, tai mes galime pasakyti, kad energetikos dėrybinis skyrius yra užblokuotas, o reikėtų padaryti taip, kad jis būtų atblokuotas. Dėl jungtinių tautų sutarties dėl jūrų. Taip, aš atkreipsiu tai dėmesį, priimsiu pakeitimus religinės mažumos. Aš manau, kad 17 straipsnis yra pakankamai išsamus. Armenijos klausimas. Reikia ratifikuoti protokolus Bet galime paklausti, kodėlgi tie protokolai nėra ratifikuoti dėl prastų kaimininių santykių su kai kuriomis valstybėmis. Taigi padarykime taip, kad e, šis klausimas būtų pradėtas svarstyti. Labai svarbu yra sienų klausimas. Toliau dėl atsinaujinančių energijos išteklių. Jeigu yra pakeitimų, mes galime aptarti tuos pakeitimus, esu tam pasirengusi. Toliau 19 skyrius - socialiniai klausimai. Mes e, manome, kad dėl šių skyrių reikėtų dėrėtis procesui einant į pabaigą. Dėl kurdų klausimo. Aš manau, kad e, aiškiai pasakiau, kad moterų nužudimas Paryžiuje buvo grinas provokacinis žingsnis. Tai buvo provokacija. Grina provokacija. Ir reikia padaryti viską, kad šis incidentas būtų ištirtas, tačiau tai nėra parlamento užduotis. Tokį tyrimą būtina atlikti Paryžiuje. Ir aš girdėjau, galbūt tai ir gandas, tačiau girdėjau, kad šiandien buvo sulaikytas asmuo iš PKK. Kągi dar būtų galima pasakyti? Aš nenorėčiau, kad Turkijoje būtų sužlugdytas taikos procesas. Mes neturime, žinoma, tylėti, tačiau turime kalbėti atsargiai. Dėl ponios Kopa komentarų. Aš buvau prieš tai, kad e, Turkija nepripažino Kipro kaip ES vadovės. Aš tam prieštaravau. Tai pasakyta ne tik tekste, aš aiškiai apie tai kalbėjau savo pasisakymą taip pat, kągi dar galėčiau pasakyti. Aš pati lankiausi dviejose pabėgėlių stovyklose ir aptariau šį klausimą su komisijos nariu atsakingu už šį klausimą. Ir ji taip pat pasveikino Turkijos žingsnius šią linkme. Aš mačiau, kad padėtis pabėgėlių e, stovyklose buvo gan gera. Taip, dėl dingusių asmenų. Aš kalbėjau apie tai. Dabar dėl ombudsmeno. Kolega Howitt padarė pastebėjimą, tačiau dabar jo jau nebėra salėje. Aš žinau, kad kalbama apie ombudsmeno galias, bet man svarbiausia yra rezultatai kuriuos galėsime įvertinti kitais metais. Aš stengiausi, kad pranešimas būtų subalansuotas. Jeigu yra pateikiami vienašališki pakeitimai, aš norėčiau laikytis vis tiek savo pozicijos parengti subalansuotą pranešimą. Pirmininkas, ačiū pranešėjai, dėkoju kolegoms. Norėčiau priminti, kad rytoj pradėsime posėdį e, balsuodami 9 val. ryte. Posėdis baigtas. Nine.